Okay, we'll get... Na kągi, kolegos, siūlau pradėti darbą. Jums buvo išplatintas darbo tvarkės projektas, ar galime jį patvirtinti? neprieštaraujate, tuomet darbo tvarkės projektas patvirtintas ir peiname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra prie Europos komisijos klimato politikos generalinio direktorato pranešimo dėl pasiūlymo dėl apivartinių taršos leidimų prekybos sistemos aviacijoje. Elina Badram, jūs esate atsakingas už tai. Jūs matote, kad gausiai susirinko Europos parlamento narių. Aš turiu savo minčių apie tai, kiek tikslinga yra rengti komiteto posėdžius ketvirtadienį ryte, tačiau panašu, kad mano nuomonė tikrai nerūpia parlamento tarnyboms. Taigi, vienai per kitaip turime tokią kvailą sistemą ir pagal ją ir dirbame. Taip, ponė, sutikiu Jums žodį. Okay, thank you, good morning. And... Ačiū, labas rytas. Aš manau, kad man teko didelė garbė atvykti pas Jūs ketvirtadienį ryte. <laughs> okay. um, indeed, uh, as you know... Kaip jums yra žinoma, komisija patvirtino pasiūlymą, kuriuo siūloma yra pakeisti apivartinių taršos leidimų e, sis, e, prekybos sistema. Jis buvo patvirtintas spalio 16 dieną ir buvo parinktas atsižvelgiant į e, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos asamblėjos posėdį, kuris vyko spalio 4 dieną. Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos konferencijoje buvo patvirtinta rezoliucija ir joje yra pažymėta, jog egzistuoja mokslinių duomenų apie tai, jog reikia įvesti apivartinti šios leidimų prekybos sistemą aviacijoje. Įdomu yra pažymėti tai, kad e, taršalų išmetimai. Uh, aviacijos sektorijoje padidės nuo 500 iki 800 procentų e, nuo 2005 iki 2050 metų. Ir todėl aviacijos sektorius turėtų prisidėti prie ES vykdomos klimato e, politikos. Ir todėl mes privalome pradėti taikyti šiam sektoriui e, ATL sistemą. Čia jūs matote situaciją sektorijoje, Generalinėje asamblėjoje birželio mėnesį buvo patvirtinta rezoliucija, kurioje yra patvirtinta, jog mums reikia rinkos veikimų parinktų priemonių taikomų šiam sektoriui. Ir mes matome, kad mums reikės pasaulinio rinka pagristų mechanizmų tam, kad būtų pasiekti nustatyti. De, tikslai. Ir čia jūs matote gan ambicingus tikslus, tikimasi, kad jog bus uh, atsiras daug naujų technologinių naujovių iki 2050 metų ir tų naujų technologijų dėka mes galėsime labai ženkliai sumažinti CO2 išmetimus. Tai yra gan ambicingas požiūris, tačiau kartu yra pripažįstama, jog mums kartu reikia taikyti ir rinka pagristas priemonės. E, štai kaip bus taikomos šios priemonės. Mes galvojame apie e, visišką e, pasaulio įtraukimą. 2008 metų direktyva būtent taip yra apibriešta geografinė taikymo sritis. Toks požiūris buvo užginčytas, tačiau teismas, teismų teismas nusprendė, kad e, tai jis visiškai atitinka galiojančius teisės įstatymus ir Čikagos konvenciją. Mes visuomet e, sakėme, jog mums reikia e, dirbti įvairiais ligmenimis, siekiant rezultato, kuris būtų pastebimas pasaulyje. Ir kad reikia pritaikyti ETL sistemą prie to, kas vyksta pasaulyje. Po 2013 e, m. spalio mėnesį vykusios asamblėjos mes dabar turime aiškę sistemą, kuri rodo, jog mums reikia bendros ETL e, e, sistemos ir mums reikia pasaulinio rinka pagristo mechanizmo. Galime tik apgailėstauti, kad nebuvo padaryta jokios pažangos dėl regioninių veiksmų um, sistemos Ir kai kalbėjome apie regioninius veiksmus, tiesiog buvo paimtos formuluotės iš 2010 metų rezoliucijos, kurioje kalbama apie konsultacijas ir diskusijas dėl rinka pagristo mechanizmo. Todėl regioninėms taisyklėms bus taikomos dominimis taisyklės. O tai reiškia, kad mažesni e, oro uostai nebus įtraukti į šią sistemą. Kaip mes reagavome į visus šios įvykius? Mes išnagrinėjome situaciją pasaulyje, taip pat e, turėjome darbo grupės, kurios nagrinėjo pasa, e, priemonės, kurias galima bus taikyti pasaulinių lygmenių. Ir pas, pasiruosius 20 mėnesius Europos komisija ir valstybės narės aktyviai dalyvavo techninių grupių darbe ir mes rengėme priemonės, kurios, kuria, kurias galima būtų pritaikyti pasaulyje. Mes stengiamės įtraukti ir uh, sektoriaus, ir pilietinės visuomenės, ir akademinio pasaulio atstovus, tam, kad iki 2016 metų mes parengtume sprendimą, pagal kurį galima būtų įgyvendinti visas šias priemonės ir taikyti pasaulinį uh, bendrą globalų požiūrį. Bet to turime pripažinti, jog šio pasaulinio mechanizmo mechanizmas bus patikrintas tuomet, kai mes gausime realų rezultatą. Tačiau mes vis dar neturime pasaulinio mechanizmo recepto, mes dar nežinome, e, iš ko jisai e, bus sudarytas. Dabar mūsų pasiūlymas konkrečiai. Mūsų pasiūlyme yra numatyta sumažinti ES ATL sistemą, kadangi mes tikimės, kad netrukus atsiras pasaulinės e, mechanizmas. 2013 metai, 2013 e, metai yra perinimai metai, kurių metu mes galime atlikti techninio pobūdžio paruošimai darbą. Ir todėl mes kalbame tik tai apie Europos ekonominės e, erdvės oro uostus. Ir mes e, pranešėme visiems operatoriams apie e, mūsų darbą, paaiškinome, kad e, mes galvojame apie Europos ekonominės erdvės eismę ir šis pasiūlymas nėra numatytas ta, būti taikomas už valstybės, valstybių narių ribų. Ir mes tikimės, kad Taip mes galėsime sureaguoti į visus pareiškimus dėl to, kad neva teisės aktai bus taikomi už ES ribų. Toliau, dominimis taisyklės, jos yra išdėstytos mūsų e, pasiūlyme. Ir kaip minėjau, pagal e, jas bus e, nuo šio pasiūlymo taikymo atleisti kai kurie regioniniai maršrutai. Ir mes taip pat atsižvelgėme tai, kas vyksta tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje. Taigi e, e, ši sistema bus taikoma visiems skrydžiams Europos ekonominėje, ekonominėje erdvėje ir visiems oro uostams, kurie yra e, kurie veikia ES atokiausiuose regionuose, tai yra įvairiuose salose. Jūs matote e, ankstesnėje skaidrėje, ką reiškia visiškas taikymas, visiška e, apreptis, o čia mes kalbame apie skrydį iš e, Londono Heathrow oro uosto iki San Francisco oro uosto ir matote, kad iš esmės ši sistema bus taikoma tik tai tai atkarpai, kuri yra ES oro erdvėje. O viso, visoms kitoms e, e, skrydžio atkarpoms e, ši sistema nebus taikoma. Tai buvo tiesiog vienas pavyzdys, čia yra dar vienas pavyzdys, kuris parodo, kad po to, kai orlaivis palieka Europos ekonominės erdvės oro erdvę, ETL sistema jo išmitamiems taršalams nėra taikoma. Šioje skaidrėje jūs pažymėsite, kad kai kalbame apie Islandiją, mes siūlome net, netaikyti šios sistemos e, skrydžiams e, iš karto po to, kai orlaivis palieka Norvegijos oro erdvę ir pradėti ją vėl taikyti tuomet, kai e, orlaivis priartėja 12 12 jūrmilių prie Islandijos pakrantės. Ir panašią sistemą taikyti, kai e, orlaivis palieka Islandijos oro erdvę irgi 12 e, jūrmilių atstumu. Be to, mes esame numatyti taikyti dvi, dviejų, dviejus metus e, stebi, e, stebėsinai skirtą e, e, laiką ir per tą laiką komisija galės atlikti visus reikalingus skaičiavimus tam, kad galima būtų adekvačiai apimti visus skrydžius Europos ekonominėje erdvėje. Yra du variantai, kurie gali būti pritaikyti. Tai yra tai, kad apie iš, išmetimus, CO2 išmetimus bu, gali būti pranešama pagal dabar galiojančią sistemą arba pagal a, a, Europos regioninės oro erdvės sistemą. Be to yra numatytos atskiros nuostatos, kurios yra skirtos tiems, kas išmeta mažiau nei 1000 tonų CO2 per metus. Šis dokumentas nebus taiko, jiems taikomas. Tai reiškia, kad e, Du šimtai e, dviem šimtams e, operatorių šis dokumentas nebus taikomas. o iš viso mes turime 25 tūkstančius operatorių. Taigi ši sistema nebus taikoma dviem dešimtosioms visų operatorių. Kaip bus skiriami apivartiniai taršos leidimai? Bus skiriami šie leidimai nemokamai ir taip pat veiks aukcionas. Ir leidimai bus išduodami atsižvelgiant į tai, kiek e, lėktuvas skrenda Europos ekonominės erdvės oro erdvėje. Šiuo metu mes e, pagal dabartinius įstatymus reguliuojame visus e, skrydžius iš trečiųjų šalių ir būtų gerai kuo greičiau uh, priimti e, atitinkamus teisės aktus tam, kad būtų aišku, kada ir kaip lėktuvai gali leistis. Ir mes norime, kad, kad viskas būtų patvirtinta iki 2014 metų balandžio mėnesio. Ir būtų labai gerai, jeigu mes visi galėtume susitarti dėl pasiūly, šio pasiūlymo, dėl teisinio požiūrio, tam, kad mes galėtume e, e, apie jį pranešti tiek mūsų oro bendrovėms, tiek trečiųjų šalių operatoriams. Perkelimo nacionalinį teisyną yra numatytas trijų mėnesių laikas po to, kai dokumentą patvirtins Europos parlamentas ir taryba. Ir Tai reiškia, kad realiai dokumentas bus pradėtas taikyti 2015 metų pradžioje. Be abejo, tik tuomet, kai bus aiškiai nustatytas ataskaitų tiekimo mechanizmas ir kai visa sistema bus parengta veikti. Dėkuoju ir su malomu atsakysiu į visus jūsų klausimus. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank auch für die. Dėkuoju, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už paaiškinimus. Žinoma, pasakyti tikrai turime ką, tačiau porą dalykų apsiribosiu. Pradėsiu nuo to, kad europinės priemonės tarptautiniu mastu nelabai veikia. Per trejus metus tris kartus turėjome keisti ES veikimo būdą. Aš manau, kad turėtumėm iš praeities pasimokyti ir ateityje viską tvarkyti kitaip. Norėčiau užduoti du klausimus. Mane stebina du dalykai, čia ypatingai galvoju apie tas šalis, kurios, kurių neapima mūsų priemonės ir kurios blokavo mūsų poziciją. Nežinau, gal komisija galėtų plačiau apie tą šalis papasakoti. Kitas klausimas. Kitas e, dabartinis tos zakloksis tema laikosi savo įsipareigojimų, tačiau iki kiek jų galės laikytis įsipareigojimų ir kaip pranešėjas norėčiau išsiaiškinti, koks yra politinių frakcijų požiūris, pozicija kokia valstybių, e, politinių frakcijų. Iki 2016 metų pereinamojų laikotarpių mes esame įsipareigoję rodyti tam tikrą lankstumą. Mm, galbūt nereikia tikėtis, kad čia labai viskas pasikeis ir reikėtų vis tik tais e, pasimokyti iš praeities klaidų, reikia pasinaudoti to pereinamojų laikotarpiu, bet jau dabar reikėtų galvoti apie tai, ką mes darysime po 16 metų ir ką darysime konkrečiai 16 metais, kad būtumėm pasirengę 20, 20 metams bet kokiu atveju, kad numatytumėm 2016 metų veiksmus, tai reikia pradėti jau darbe, e, dabar. Kitas dalykas, mes esame užsakę įvairių ekspertizių dėl to, ar teisėtas ar nelabai teisėtas vienas ar kitas sprendimas, tačiau Čikagos e, susitarimai dėl e, er, oro erdvės visiškai aiškus Ir nereikėtų, kad mes dabar sutriktumėm. Aš taip pat laikausi tokios nuomonės, kad reikia Europos Sąjungos mastu veikti, atsižvelgiant į įvairias rytis, į kurias reikia atsižvelgti. Jeigu nebus galimybės sudaryti tarptautinę sutartį, tai reikia numatyti galimybę sudaryti dvišalę sutartis, tokiu būdu paliktumėm savo tam tikrą veiksmų laisvę santykiuose su uh, JAF ar su kitomis šalimis. Taip pat būtų įdomu pasiaiškinti, kokios gyra galimybė sudaryti tas uh, E, dvišalės sutartis ir kaip jos galėtų veikti. Taip pat tikiuosi, kad mes nepasitenkinsime vien tuo, kad lauksime 16 metų ir jau dabar ruošimės 2020 metams. Ačiū pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti komisijai už pristatymą. Mes jų groš norėčiau padėkoti už pranešimą, Na, o savo pasisakymo pradžioje norėčiau pasakyti, kad mes kaip ES savo teisės akt, su savo teisės aktais buvome šiek tiek per daug ambicingi ir dabar pesimistai turbūt sakys, kad reikia žengti žingsnį atgal. Bet kokiu atveju pasauliniu mastu taikomos Europos taisyklės nelabai įmanoma, neįmanomas dalykas. Aišku, e, pesimistai sako, kad tai yra e, e, žingsnis atgal, bet, bet kokiu atveju parengėme tą Europos, parengėm tą erdvę, jos planus 2020 metams. Bet kokiu atveju viską esame numatę jau iki 2016 metų, tokiu būdu galime uh, galėsime jau spręsti, ar iki 20 metų turėsime naujas tai- taisyklės ar ne. Na, su tomis teisinėmis taisyklėmis kaip ir viskas tvarkoje, tačiau e, reikia nepamiršti dar ir politinio, aspekto, politinio šio klausimo aspekto. Ir valstybės narės e, kartais gali veikti prieš Europos Sąjunga. Gali kilti savotiškas ekonominis karas, kurio reikia visokiojopai vengti. Dabar nagrinėjimas klausimas labai panašus į pasiūlymą, kuris buvo pateiktas prieš keletą metų transporto komitetui. Reikėtų pasižiūrėti, kaip vietoje viskas spręsti, o tada jau globalesnių mastų imtis. Aišku, pasižiūrėsime, kaip viskas numatyta, visos, detalė, e, visos detalės žiūrėsime kaip numatytos iki 16 metų, tačiau bet kokiu atveju tai atrodo, e, atrodo, kad einama teisinga linkme. Norėčiau paklausti komisijos. Kiek buvo išnagrinėtas poveikis mūsų Europos e, oro sektoriui ir kaip paveiks visi tie pasiūlymai, ką turiu galvoje. Man atrodo, kad artimuosiuose rytuose gali kilti toks judėjimas kad tiesiog nesilaikys ES taisyklių ir tokiu būdu e, nelojaliai konkuruos su ES. Kitas klausimas, nelabai supratau dėl tų skrydžių, kurie vyksta per ES teritoriją, tačiau ten nenusileidžia. Kas taikoma čia šiuo atveju? Tai yra europinės taisyklės? Taip, europinės taisyklės. E, Ir dar norėčiau pasakyti, kad visiškai pritariu tam, ką sugalvojo ponas Groš dėl susitarimų su trečiosiomis valstybėmis. Dėl tų susitarimų, dėl kurių dabar dar deramasi, kurie yra platesni, reikėtų, kad būtų numatyta įtraukti į juos ir tas klausimas. Ir kad dvišalių pagrindų dėrybas būtų galima įtraukti, kad mūsų dėrybinė pozicija sustiprėtų ir kad galėtumėm sprendimą pasiekti 20 metais. Ačiū, ponė Maisne. Ačiū, aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai už pranešimą. Pabandysime eiti toliau į priekį Europoje, kaip ir visose kitose srityse, tačiau mums nepavyko. tikiu, tikiuosi, kad darybos e, e, pakryps taip, kad gaut, e, pasiektumėm sprendimą 20 metais. Nelabai to tikimės, tačiau vis tik tais turime siekti. Bet kokiu atveju reikalinga tokia pozicija, kuri leistų užtikrinti tam tikrą lankstumą ir reikėtų žiūrėti, kad mūsų oro sektorius, oro uostai nepatirtų pavojaus. Reikėtų visą laiką labai į tai dėmesį atkreipti. Ta klausimą reikia kelti ir jį reikia ieškoti atsakymą, nors tą atsakymą surasti sunku. Sunku surasti teisingą pusiausvyrą. Mūsų oro transporto sektorius tikrai yra tokias tis, kurios nevalia statyti į pavojų. Nieko nedaryti mes negalime. Reikia savo sistemą vystyti, tačiau tuo pačiu reikia ieškoti dvišalių susitarimų galimybių. Paimkime Kanados pavyzdį. Labai puikus e, susitarimas buvo pasirašytas su Kanada. Galbūt nuo to galima ir pradėti, nuo Kanados konkrečiai. Reikėtų ruošiantis 16 metams kreipti situaciją savo palankę e, kilme. Mm, nenuleisti rankų. Ponas Kramer. Ja, natürlich ist es sinnvoll, dass die Kommission und das auch. Taip žinoma, komisija ir Europa tikrai turėtų pabandyti surasti pasaulinį sprendimą. Žinoma, tai gali būti labai sunku ir gali būti sunku tai sudarinti su ICAO, tačiau ir jau, mes jau buvo kartą bylą nagrinėjame apie tai teisme. Ir vis tik teisme byla buvo pralaimėjo tad galima diskutuoti iš naujo. Ir reikės taip pat galvoti, ką daryti nuo 2020 metų, nes jeigu situacija pasikeistų, atsidurtume vėl pradinėme taške, kaip 2001 metais. Juk žinome, kad oro bendrovės sutiko taikyti mūsų planą tik tai dėl to, kad išvengtų kerozino mokesčių. Manau, kad tai labai svarbu yra. iš ATL sistemos būtų turėję gauti 16 milijardų. Tačiau vis tik, na, už tai galiausiai sumokėjo keleiviai. Ir, ir tarša nesumažėjo, nei triukšmas nesumažėjo. <coughs> Ir nepamiršti, kad oro bendrovės labai brangiai kainuoja. O apie tai, kad nukentės mūsų oro uostai, na, nežinau. <coughs> vis tik žmonės juk nori skristi tiesiogiai ir nenori e, persidinėti oro uostuose, nors tai 30 eurų brangiau kainuoja. Bet to visi už tai tuomet sumoka, ir oro linijos moka mokesčius, ir yra mokamas kerozino mokestis. Reikia to nepamiršti. Tad geriau būtų, kad mokesčiai būtų mokami mums už mūsų oro erdvę. Je, jeigu nieko nedarysime, tai tiesiog lauksime iki 2020 metų, na, nieko gero neišės. Ir mes jau turime parinkti planą B ir C, ką darysime, kai situacija pasikeis. Žinoma, desni mokesčiai gali kelti grėsmę oro linijų pramoniai. Bet nepamirškime, kad e, geležinkeliai moka už iškastinio kuro naudojimą ir už emisijas ir vis tik jie naudojami. O dabar kelionės geležinkeliu ir, to, ir vežimas geležinkeliu yra labai pigios. Tuo pasirūpino rinkos ekonomika. Buvo paskaičiuota, kad, na, buvo numatyta, kad anksčiau transporto sektoriuje rinka visai neveikė. Ir tuomet aš kalbėjausi su transporto ministru, kuris sakė, jog tenais rinka neveiks. Aš jam sakiau, gal tuomet tai grįžti prie socialistinės tvarkos. Nes man pasakė, kad ne. Bet to turiu klausimą. Kiek šiandien kainuoja viena tona CO2 emisijų? Kaip dėl kondensavimo? Bei kaip dėl kitų medžiagų? Reikia, reikia viskas žvelgti. Taip pat svarbu užtikrinti sąžininką konkurenciją. Būtumą galima transportavimą sumažinti netgi per pusę. Tai žinoma sukeltų problemų oro bedroms, tačiau tuomet būtų mažiau triukšmo ir mažiau taršos, tačiau vis tiek oro transportas vyktų. Klimato kaita nesustos, tačiau svarbu yra, kad, kaita, kad temperatūra nepakiltų per daug. Ir būtent dėl to keliu klausimą komisijai. Kur, koks bus planas B, koks bus planas C, kodėl jų nėra? Be to, kol kas dar nekalbėjom apie PVM mokesčius ir apie kerazino mokesčius. Ką, ką su, visu, su visu tuo daryti? Man labai įdomu būtų išgirsti ir kitų šalių reakciją. Labai ačiū. Toliau kitas kalbėtojas. Labai ačiū pirmininkai, labai ačiū e, pranešėjai. na, tiesąkant, kad esu apstulbusi. Iš tikrųjų, jeigu situacija nebūtų tai iš tikrųjų tokia rimta, kokia yra, tai mano galva čia būtų visiškas farsas. Noriu pasakyti, kad ką komisija nedaug tą sugebėjo padaryti. Šitą idėją yra visiškai absurdiška, niekada neveiks. Ir aš tiesiog nesmeniškai jums, tiesiog komisija taip padarė šiuo atveju. Jūs tiesiog padarėte tokį planą, kuris būtų jūs patogiausias ir e, elgėtės labai dogmatiškai, nes viską, ką bandote daryti, tai išgelbėti savo reputaciją. Atrodysime kaip kvailiai. Su tokiais sprendimais Europos Sąjunga atrodo kaip kvailiai. Toks planas niekada nesumažins emisijų, nes yra kitų veiksnių. Tad štai. Tai negi dabar eisime į, į kavo ir į tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją ir su šiokiu planu. Bet, na, tikrai išgirsim ir kitų šalių nuomonę, o visas kitos šalis visame pasaulyje visai mielai visai mielai stebi ES sprendimus, nes jie priima visai kitokius sprendimus. Mes juk tarėmės, kad jeigu visos šalis e, naudotų pasaulinius mechanizmus, tuomet galėsime tai padaryti tačiau jums nepatiko tas planas, kuris buvo sugalvotas pasiūlymas. Tuomet jums nepatiko, kad ne jūs laimėjote balsavimą. Ir atrodo, kad vis tik dauguma balsavo ne taip, kaip jums buvo naudinga. Tad jūs čia dabar grįžote ir siūlote šitos pasiūlymus, kurie, na, yra tiesiog neįtikėtini jums nepatinka dušaliai sustarimai. Pagalvokime apie savo europinės oro linijas. Kokie dabar atsidūrė situacija? Mes kūrėme situaciją tokią, kad iškreipam konkurenciją. Nes jūs jau taikote Europos e, Sąjungos ATL sistemą. Ir mums buvo jau kategoriškai pasakyta, kad schema turi būti arba pasaulinė, arba jis turi nebūti, nebūti visai, jūs jau taikote ją. Tokia buvo teisės pagrindas prieš keletą metų, bet dabar nebe taip, sakote. Be to, šalis narės neremia jūsų planų. Jūs ateinat ir sakote, šalis narės mus remia, tačiau jas neremia. Galiu pasakyti šalių narių poziciją, joms visiškai įgriso ir nusibodo šitos nesąmonės, kurios tiek daug, tiek seniau vyksta ir nu, nusibodo atrodyti kvailiais. Mes bandome kaip ir visos kitos didžios pasaulio valstybės, gaminti prekes ir jas pardavinėti. Ir mums tikrai nereikia visų tų nesąmonių, kurias sugalvoja jūsų biuras. Juk jums nusispjauti apie oro, apie oro sektorių. Jums svarbiausia yra, kad jūsų planelis būtų patvirtintas ir tuomet atnešite šitokius popierius. Štai, štai turime dabar formulę. X yra Y padalintas iš Z. Na, na kasgi čia yra? Kaipgi galima ateiti saugus žmonių e, grupę posėdį su tokiamis nesąmonėmis? Juk jūsgi žinote, kaip, kaip, kad oro skrydžiai vyksta iš tikrųjų visai kitaip. Juk negalima pastatyti sienų oro erdvėje, negalima lėktuvo ore stabdyti, kad atsargiai dabar sėdate į Europos oro erdvę. Taip nebus. Tad pirmininkė, aš tikrai net nebežinau, ką pasakyti. Mano galva, su tokiu pasiūlymu jūs šaipotės iš šio komiteto. Jūs jos laikus komiteto e, narius laikote kvailiais, jeigu atnešite tokį projektą, nes jeigu tai yra geriausia, ką galite padaryti, tai aš tiesą sakant nesuprantu, kodėl jūs dirbate iš viso šitą darbą. Aš ne, ne, nebežinau, ką daryti. Tikrai mes apsikvailinsimės tokiais planais. Ir tai mūsų pozicijos niekam nesustiprins. Žinau, kad kolegos tikrai ras sprendimų. Ir vienintelis būdas išskapsyti iš tokios pozicijos, tai reikia buvo kalbėti apie planą B. Mes jau kalbėjome apie tai daug kartų, daug metų, kad reikia plano B. Tad e, visi sugalvokime, su, sukurkime planą B ir leiskime, kad kitos šalis su, sukurtų pasaulinę sistemą, prie kurios mes galėtume prisijungti, o nedarykime to vienašališkai. Nes, na, tuomet, tuomet galėsime ateiti į, tarptauti, į tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją ir kalbėti dėl bendrų planų, kurie gali būti gyvendinti iki 2020 metų. Nes iš tikrųjų, juk net ir ne visos Europos Sąjungos šalis nori pritaikyti šitą planą, dabar patiktą. Yra daugybė šimčių. Nes situacija per sudėtinga, galėčiau dabar viską aptarti. Bet tokia jau, tokia jau realybė. Tad šiomis savo mintimis norėčiau ir užbaigti. Nes, na, jeigu norėtumėt pasakyti, kurios šalis narės iš tikrųjų remia šitą planą, nes, na, būtų įdomu išgirsti, nes iš tikrųjų nei viena neremia, nei viena valstybė narė neremia. Ką jis sugebėtų padaryti ir tai ką jums reikėtų padaryti, tai tiesiog nustoti, nustoti e, kapstytis ir tvarkyti šitos neveikiančius planus ir iš tikrųjų pažvelgti kitaip, kad būtų priimta realių priemonių. Aš labai gerbiu atstovus iš komisijos, kurie ateina pas mus kalbėti, tačiau dabar pagarbos jokios nejaučiu. Nes iš tikrųjų matau, kad vienintelis jūs tikslas yra prastumti šitą planą, kad išgelbėtumėt savo reputaciją. Užuot pripažinę, kad buvo padaryta klaida ir klaida buvo padaryta seniai. Ačiū. Dabar prieš suteikdama žodį kitam kalbėtojui norėčiau pasakyti, kad e, formulė yra, kad x yra lygu, lygu y, skliustelėse padalintas iš tūkstančio. Ir vis tik pačioje, pačiame dokumentete sakoma, jog šią formulę ketiname iš galtinio teksto ištrinti ir pakeisti kitą lentelę, kuomet bus pateikti eurokontrolės apskaičiuoti procentai. Tad aš bandau šiek tiek paguosti dėl, dėl šitos sistemos. Dabar žodis ponui Kokui. Labai ačiū. Man kyla klausimų ir dviejonių. Ar tikrai ATL sistema yra tikslas savaime? Juk oro transportas virš e, e, Europos Sąjungos, lyginant su ne Europos Sąjungos oro transportu, na, yra gerokai kitoks. nes jau, jau čia ir yra ribojamas iki minimumo. Ir ES zonoje oro transportas nebeauga. ATL sistemos tikslas buvo sukurti paskatas, mažinti CO2 emisijas bei paskatinti oro linijas, dėkti ir pradėti naudoti naujesnius lėktuvus ir technologijas. Mes nenorime stimuliuoti ES ekonomikos ir matome, kad to nepadarysime šio planu. Tarptautinis civilinės aviacijos organizacija savo asamblėje siūlė rinką pagristą mechanizmą, kuris turėtų būti pritaikytas iki 2020 metų. Aš nemanau, kad e, tikrai galime tikėtis, kad tai tikrai bus padaryta. Ypač nereikia bandyti to pasiekti bet kokią kainą. Aš nemanau, kad mums pavyks e, sumažinti CO2 e, emisijas Ir na, klausimas, ar mums tikrai reikia biurokratinių sprendimų, kurie gali pasirodyti pavojingi. Tad manau, kad tikrai reikia palaukti iki 2010 metų. Na kągi, panašu, kad daugiau niekas nenoriu pasisakyti. Maiklai, taigi tu jau kalbėjai. Na gerai, dar kartą. Taip, dar vieną pastabėlę norėčiau pasakyti. Gal galėtumėt man pateikti skaičius? Gal galėtumėt pasakyti, kokia yra mūsų aviacijos sektoriaus apimtis Europoje ir kiek, kaip jie galima būtų palyginti su to, kas vyksta už ES ribų pirmininkas. Pirmą kartą, kai pradėjome kalbėti apie ATL prekybos e, sistemą, e, aš jau tuomet supratau, kad mes turėtume patį save kaltinti dėl savo neapdairumo. Uh, Taip, iš tikrųjų, mes visiškai neteisingai pasielgėme, nepritardami tam, kad ši, šis klausimas būtų nagrinėjamas kartu su aplinkosaugos komitetu. Mes parengėme transporto komiteto nuomonę tuomet, tačiau mažai ką pasiekėme tą nuomonę nesugebėjome įtikinti aplinkosaugos komiteto kolegų. Ir mes galime kritikuoti ir kolegas aplinkosaugos komitete, ir, ir kolegas e, klimato generalinėme direktorate, ir apskritai e, kritikuoti tai, kas vyksta šiuo metu. Bet vienaip ar kitaip turime pripažinti, kad Europos parlamentas pritarė tokiam požiūriui, pirmiausia dėl to, kad jam pritarė Europos parlamento aplinkosaugos komitetas Taip pat to pagėdavo ir valstybės narės. To, turime tą aiškiai pasakyti. Nuo 2005 metų, ar ten, tiksliai, neatsimenu daug kurios datos, daug kas pasikeitė. Mes mes e, pradėjome rūpintis daugiau aplinka tai, ir galvoti apie tai, kad reikia kurti naujas darbo vietas, tačiau po to viskas dar kartą pasikeitė ir dabar atsidūrime labai kiblioje politinėje situacijoje. Nepamirškime, jog Europos parlamentas balsų daugumą patvirtino e, būtinybę renkti šį pasiūlymą. Ir dabar aš norėčiau kreiptis į kolegas, kurie kalbėjo prieš šį pasiūlymą ir Maiklas taip pat apie tai kalbėjo Jūs, kolegos, klausit, kur yra jūsų atsarginis planas. Ir nėra tokio plano, ir mes žinojame, kad jo ir nebus. Kodėl? Todėl, kad tuomet komisija pasakė, štai tokį planą turime ir štai tokį, pagal tokį planą dirbsime. Ir mes transporto komitete girdėjome įvairių nuomonių ir supratome, kad šis pasiūlymas bus sudėtingas. Ir mes galėjome jau tuomet numatyti, kad, kad situacija galiausiai taps tikrai labai sudėtinga. Ir taip ir atsitiko. Mes turėjome reikalauti, jog mums būtų leista būti atsakingiems už šį dokumentą kartu su aplinkosaugos komitetu. Bet tuomet nusprendėme to nereikalauti. Taigi, ką toliau mums reikėtų daryti? Ir kaipgi galima iš būtų šios keblios padėties kapstytis? Uh, taip kaip e, siūlė Džekį, ar kaip siūlo pranešėjas, ponas Groš sakė, kad jam atrodo, jog aplinkosaugos komitetas nepritars tam, kad mes dar kartą paprašytume, kad, e, e, kad sistemos taikymas būtų su, sustabdytas tam tikram laikui. Aš žinau, kas vyksta komisijoje, mes matome, kad komisijos pasiūlymai niekam nėra priimtini. Uh, Ir mums visiškai neaišku, ko siekia komisija. Nebent mes e, pasiektume uh, e, Maiklo pasiūlymų, jo mintimis ir, suvoktume, ir tuomet pamatysime, jo komisija žengia visiškai kitų kelių, kad ji nori iš tikrųjų įvesti žybalo mokestį. Aš žinau, kad uh, Airbus bendrovė dabar yra labai sunerimus. Žinau, kad prancūzijos ministras taip pat yra pa, tikrai nemiega naktimis. Tikrai nėra aišku, kurios valstybės narės jūs remia. Aš tikrai žinau, kad Prancūzija labai nerimauja dėl šio pasiūlymo, bet to didžioji dauguma valstybių narių tiesiog tyliai ir nieko nesako dėl šio pasiūlymo. Turime tą aiškiai pasakyti čia. Taigi jūsų pirmininkas kritikavo visuomet komisijos požiūrį, komisijos pasiūlymą, konkrečiai šį pasiūlymą. Ir dabar šis pirmininkas užjaučia komisiją, supranta, kad komisija yra patekusi į sudėtingą padėtį ir uh, aišku, mes galime be, uh, valandų valandas kalbėti apie tai, kad mes visi galėjome tą numatyti, tą galėjome nujausti, bet taip nieko nepasieksime. Mes parengėme nuomonę, rengėme nuomonę aplinkosaugos komiteto rengiamam pranešimui ir ją parengsime iki kalėdų, iki balsavimo aplinkosaugos komitete, kuris vyks sausio mėnesį. Aš tiesiog noriu atvirai pasakyti, kad viską, ką kolegos sakė, tai yra visiška tiesa, bet nepamirškime, kas balsavo už šį e, pasiūlymą. Mes ir valstybės narės. Ir štai šiandien ir turime tokią situaciją, kurią, kokią turime. Kaip vienas mano geras e, bičiulis e, vieną kartą pas, vieną kartą viename e, oro bendrovės e, susitikime pasakė, aš žinau, kad kiekvienas iš jūsų turi daug įvairių rūpešių ir daug gali man kritikos pažerti, tačiau būčiau dėkingas, jeigu jūs pasakytumėt ką nors konstruktyvaus. Komisija, dėkoju, ponė Pirinkė, dėkoju už visas pastabas, už visas, už visas išsakytas mintis. Aš pasistengsiu sugrupuoti visas pastabas į tris grupės. Pirmiausia, tai yra mūsų pasiūlymas ir ko jo siekime. Antra grupė bus e, e, trečiųjų šalių nuomonė apie šį pasiūlymą. Ir tre, trečia grupė bus susijusi su tuo, kas vyksta pasaulyje. Pirmiausia, e, Komisija patvirtino šį pasiūlymą ir mes manome, kad jis yra tinkamiausias būdas e, spręsti dabartinės problemas. Jis atitinka ES nustatytus tikslus ir juos nustatė, kaip sakau, ES, o ne ES komisija. Bet o e, nustačius šios tikslus mes patobulinome savo, e, savo įvaizdį pasaulyje, bet to mes konferencijoje Varšuvoje kalbėjome apie tai, kad mums reikia taikyti daugiašališkumo principą, kuris mūsų galva yra labai svarbus. Mes, kaip minėjau, ir taip jau sumažinome savo šio dokumento taikymo sritį gan ženkliai tam, kad sureaguotume į e, susirūpinimą dėl to, kad teisės, mūsų teisės aktai bus taikomi už ES ribų. Šis pasiūlymas nėra diskriminacinis, jame yra numatyta e, visiems operatoriams ir naudotojams taikyti vienodas taisyklės. Mes išnagrinėjome visus šio pasiūlymo aspektus, atlikdami jo poveikio vertinimą. Ir todėl mes nusprendėme, kad, kad šis pasiūlymas bus šiek tiek mažiau naudingas tik tai tiems operatoriams, kurie e, atlieka didžiąją dalį savo skrydžių EEE e e oro erdvėje. Mes žinome, kad šis pasiūlymas gali būti pritaikytas. Mes žinome, kad jis yra reikalingas dabar Mes niekuomet nepritarėme oro erdvės požiūriui, kuris beje yra ta, labiausiai tinkantis trečiosiam šalims. Mes pat, pakoregavome savo požiūrį ir savo nuostatas atsižvelgdami į suinteresuotų šalių nuomonę. Ir todėl nustatyta formulė, pasirinkta formulė padeda mums e, e, sureaguoti trečių šalių e, nugastavimus. Parama šiam pasiūlymui taip, nedaug kas jį remia, tačiau nepamirškime, jog ES sąjungo taiko savo teisės aktus neatsižvelgdama į tai, ką apie mūsų teisės aktus mano trečiosios šalės. Mes turime teisę uh, tvirtinti savo teisę ir jei mūsų partneriai nori veikti mūsų žvėje, jie privalo laikytis pas mus galiojančių taisyklių. Tai yra būtinas bendradarbiavimo principas, kuris užtikrina globalę veiklą. Mes dėrėjome su trečiosiomis šalimis dėl e, šio dokumento taikymo e, srities, dėl įvairių tikslų, dėl įvairių jo e, taikymo sąlygų. Bet ar mes turėtume dabar iš tikrųjų laukti pritarimo iš trečiųjų šalių dėl savo teisės aktų pasiūlymų? Tikrai taip nemanau. Toliau, mes norime investuoti, mes turime biudžete lėšų. Ir šios lėšos gali padėti mums dalyvauti rengiant pasaulinę e, priemonę ir be to, e, to iš mūsų reikalauja ir dabar galiojantis valstybės aktai. 2016 metais mes turėtume pateikti ataskaitą Europos parlamentui ir tarybai apie tai, kaip mums sekasi e, derinti savo priemonės su pasauliniu mechanizmu. Taigi, jeigu imsimės veiksmų dabar, tuomet e, situacija ateityje bus geresnė. Mes jau dabar turime. Jau dabar turime priemonę, kurią galime pritaikyti regioninių lygmenių. Ir visiškai būtų neteisinga tikėtis, jog e, viskas susitvarkys savaime, kad operatoriai patys imtis kokiu nors priemonių, o būtent to, toks požiūris, tokia situacija įsitvirtintų, jei mes lauktume iki 2020 metų. Išmetamų teršalų kiekis aviacijoje labai smarkiai auga. Ir mes matome, kad Per artimiausių dešimtmetį tai šie, šių išmetimų kiekį padidės 80 procentų. Ir todėl mūs, šios priemonės mums reikia ir dar kartą noriu pakartoti, kad kai patenkama į mūsų erdvę, būtina taikyti yra mūsų taisyklės. A, atsarginės planas. šio pasiūlymo taikymas rytis yra sumažinta iki 38 procentų, tačiau, tačiau pagal dabartinį teisės aktą 50 procentų visų ES skrydžių patenka į dabartinės direktyvos taikymos rytį. Be to mes matome, kad skrydžiai ES viduje skrydžių skaičius didėja. Be to mes e, bandome pritaikyti e, požiūrį, pagal kurį e, išmetimai bus skaičiuojami kuo anksčiau. O mokesčiai neįeina į komisijos taikymo sritį. Džezin pirmiausia ir pato Džekė. Tai buvo pasakyta, kad Europos parlamentas ir dauguma balsavo už šią sistemą. Tačiau, na, aš jau norėjau anksčiau paklausti klausimą. Kokio vis tik šitas pasiūlymas, kiek šitas pasiūlymas gali pakenkti e, mūsų oro uostams? Nes galbūt galime priimti sprendimą, kuris mūsų iš tikrųjų labai nenaudingas. O dabar žodis Džekį. Ir šiaip klausimas yra, ką, ką tikrai mano valstybės narės. Mes žinome, ką Prancūzija mano, bet ką mano kitos. Žodis Džekį. Taip, ačiū. Na. Nebėra jokio, nebėra jokio pritarimo, iš tikrųjų. Tai svarbiausia, tai svarbiausia žinoti, dėja. Nebėra palaikymo. Kitas dalykas, ką norėčiau pabrėžti, tai kad, na, reikia nepamiršti ir pasiekmių. Galima nekreipti dėmesį jas ir sakyti, kad e, čia jau bus problemos e, lėktuvų gamintojų sektoriui. Vis tik tai yra labai rimta, juk mes esame eksportuotojai ir labai daug prekių keliauja būtent e, oru. 14 milijardų dolerių vertės prekės jau, jau buvo užlaikytos dėl oro transporto problemų. Tad e, dėj, Tad norėčiau tik paminėti, kad iki šiol nepripažįstama, kokias pasiekmes e, atneša, atneša šeši tokie planai. Ir jie vis dar to nesupranta. Na, nežinau, tai buvo tikrai klausimas, tačiau, kaip matote, reikia šiek tiek paaiškinimų man ir kitiems nariams. Na, dabar dėl e, oro uostų ir konkurentingumo. Mes labai išsamei tai analizavome poveikio analizėje. Ir svarbu, kad e, visi, visi orlaiviai bus apmokestami pagal, pagal tai, kiek, kokią atstumą keliauja Europos Sąjungoje. Ir tai reiškia, kad vis tik didelių pokyčių oro uostų veikloje nebus. Žinoma, tada galima ir patikslinti, reikia patikslinti. O dabar dėl pasiekmių pramoniai. Žinoma, tai labai svarbu atsižvelgti ir tikrai nesuklyskite, mes rimtai tai žiūrime. Mes turime labai rimtą pasiūlymą, mes atlikome vertinimus ir tai yra geras mūsų pasiūlymas, turint galvoje dabartinę situaciją ir ką turi galvoje kitos, kitos e, susijusios šalis. Tad, tai yra komisijos pasiūlymas ir mes dabar dalyvaujame sprendimo procedūroje ir mes tikrai atkreipsime dėmesį į į, į visus komentarus ir į susijusių šalių e, pastabas, nes būtent taip ir veikia bendro sprendimo procedūra. Būtent taip galėsime tvirtai žengti toliau. Pone Bedram, tris kartus jau žmonės klausė, jau nariai, nariai klausė apie kitų valstybių narių e, nuomonę. Na, pirmoji sesija apie tai buvo aplinkosaugos darbo grupėje ir kol kas dvi, dvi šalis narės išsakė savo pozicijas, o kitos vis dar svarsto, vis dar derina nacionalinę poziciją šio, šio klausimu. Manau, galima pasakyti, kad valstybės narės labai jautriai nori atsižvelgti į kitų susijusių šalių, trečių šalių pozicijas – bei politinės implikacijas. Ir e, galiu pasakyti, kad tikrai mes e, konsultuosimės su trečiasiamis šalimis, kad tikrai jos geriau suprastų mūsų pasiūlymą. Taip. Puikus atsakymų vengimas. Seniai to, tokio gerą atsakymų vengimo nemačiau. Tačiau ką dabar bandote pasakyti, tai kad yra dviejų valstybių narių nuomonė turite šiuo metu iš 28 turite dviejų. Na, tai tikrai labai šauniai šalis narės išreiškia savo poziciją, ar ne? Žinau, kad dabar tokia sistema yra, jog niekas nenori pirmas pasakyti pozicijos. Tačiau vis tik valstybės narės tikrai turėtų susijimti ir imtis veiksmų. Nes šis klausimas sunkiai bus svarstamas parlamente. Ir, na, jeigu bandysime iki, iki balandžio taip vartyti parlamente, tai bus problemų, nes valstybės narės tikrai sėdės sudėjusios rankas iki tol. Ir gali kilti pavojus mūsų dirbamų darbui. Juk, na, kažkas tai turi, taip, atvarai sakant, įspirti valstybės narėms į užpakalį, kad jos pajudėtų. Taigi, ačiū už pozicijas, ačiū už prezentaciją. Taigi. Ir toliau apie tai kalbėsime gruodžio 7 dieną. Ir tikriausiai diena po to bus terminas pateikti pakeitimams ir paskui balsuosime sausio mėnesį. Labai ačiū. Kitas punktas. Kiek paprastesnis, Maikla, jeigu nesupyksi, kad atsakau, bet tai yra apie jūrų transporto išmetamo anglės dioksido kiekio stebėsina ataskaitų teikimas ir tikrinimas ir, ir reglamento dalinis keitimas. Bei, taigi dabar išgirsime nuomonę. Pranešės kalba ne mikrofoną. Labai ačiū, Brainai. Und wir eine Niederlage. Dėkoju, Brainai. Plano B neturėjome ir praeitų klausimų patyrėme nesėkmę. O tai, yra, tai siejasi su šiuo klausimu. Na, ne tai, kad, neturi, ne, ne tai, kad nepasisekė, bet sėkmės bent jau tikrai nepasiekėme. Priešingai negu, ne, negu geležinkelis. E, čia Atel auga, e, atsiprašau, tarša auga ir 40 procentų kiekvienais metais prisideda. Jūros transporto komitetas yra labai svarbus, reikia veikti ir veikti ne vien tik tais klimato labui, bet ir sveikatos labui. Kiekvienais metais dėl oro taršos, kurie atsiranda nuo jūros transporto, miršta 50 tūkstančių žmonių. Matijo, biški, truputį klausyk manęs atidžiau, nes aš tavo darbą ir tavo pranešimą tai gerbiu. O kaip tu elgiesi? Keturiasdešimt penkiasdešimt procentų iki 2050 metų turėtų būti sumažinta ir šis ambicingas tikslas, kuris buvo nustatytas, čia neatspindėtas. Komisija nesilaiko savo įsipareigojimų parlamentui bei tarybai plėsti sertifikatų sistemą ir išplėsti ją ir jūrų transportų iki 13 metų. Suprantu, kad po to, ką dabar mes kalbėjome apie oro transportą, gali kilti įvairių išlygų, tačiau kol kas reikėtų nustatyti, kokiegi tie CO2, kokios yra CO2 emisijos, ne jas mažinti. Prieš dešimt metų mes jau apie tai kalbėjome. Mes tiesiog turime nustatyti, kiek yra realiai tų emisijų. Ir man labai gaila, kad komisija e, nežiūri to, ką mes nusprendėme, kad iki 50 metų turi būti sumažinta emisijos 40-50 procentų, kad komisija į tą tikslą visai nekreipia jokio dėmesio. Mes puikiai žinome, kad klimato kaita vyksta toliau ir žinome, kokia, kokios to pasiekmes. Mes tik prarandame laiką. Prarandame laiką, švaistome jį mažindami emisijas. Mes turime jas Turime be, jo, be jokios abejonės jas mažinti, nes mažiau emisijų reiškia, kad ir e, išlaidos mažesnės. Aišku, per dieną ar per kelias valandas arba per dieną to nepadarysi. Reikėtų pažiūrėti, kaip geriau pervežti prekes ir, pavyzdžiui, mažinant, mažinant kaštus galima sumažinti ir emisijas. Jeigu sumažinsime greitį 10 km per valandą, tai 19 procentų gali sumažėti emisijos. Emisijų mažinimą ir kaštų mažinimą galima derinti ir galima atsižvelgiant į tuos du aspektus gerinti apskritai visą situaciją, situaciją visame sektoriuje. Galų gale reikia baigti su tokia situacija. Žmonės e, mieliau rinkdavosi anksčiau oro transportą, reikėtų skatinti juos rinktis kitokias transporto rūšis, pavyzdžiui, geležinkelį. Taip pat nereikėtų pamiršti, kad e, yra ne vien tik tais CO2 išmetimas, bet yra ir kito, e, kietosios dalelės ir, ir, ir kitokių, ir e, sieros dioksidas Ir aišku, viskas labai priklauso nuo to, koks kuras naudojamas. Mums reikia numatyti veikimo planus jau 16 metams. Reikia, kad e, šis sektorius kuris deramai prisideda prie taršos, deramai prisidėtų ir prie tos taršos mažumo, mažinimo. Jau metų metus trunka kūro deginimas nenaudojant filtrų. Tokia situacija ne, tęstis negali. Kituose sektoriuose jau naudojami dalelių gaudimo filtrai, tad mes turime uh, E, aplinkosaugos komitetui labai aišku signalą e, šiuo klausimu pasiūsti. Ponas Groš. Dėkoju. Labai atsiprašau šešėlinio pranešėjo. Kodėl ašgi, e, kodėlgi čia dalyvauju? Mūsų šešėlinis pranešėjas taip pat žino, kad komisijos pasiūlymas, kalbant apie tikslus, yra dar tik tais pirmoje stadijoje. Mm, reikėtų vengti kad būtų dabar nustatomi privalomi tikslai, nes dabar tiesiog to neįmanoma padaryti. Antra, jei pažvelgsime į dabartinius tikslus, į mokesčių tikslus įvairiems, įvairioms transporto priemonėms. Tai jeigu jūros transportui bus nustatyti per aukšti mokesčiai, gali kilti pavojus, kad visi persikels iš jūros į antžeminį transportą, iš jūros transporto antžeminį transportą ir vėl užsikimš keliai, dėl to ir reikia imtis iniciatyvų kad e, nustatinėjant mokesčius būtų adekvačiai derinami visų transporto rūšių mokesčiai. Pavyzdžiui, kabotažo e, Kabotažas yra sėkmingas sprendimas ir reikėtų pasižiūrėti, kaip ten su juo elgtis. Prieš suteikdama žodį pono Alkadraui, aš norėčiau, norėčiau pasveikinti pas mus atvykusius jaunus vadybininkus iš uh, Prancūzijos geležinkelių bendrovės. Panašu, kad jūs turite labai daug jaunų vadybininkų. Sveiki atvykę į mūsų, delega, mūsų komiteto uh, posėdį. Labai gaila, bet šiandien mūsų darbo tvarkė nėra numatyta svarstyti jokių klausimų susijusių su geležinkeliais, bet vienaip ir kitaip mes džiaugiamės, kad jūs pas mus atvykote ir mes linkime jums kuo a, geresnio, malonesnio laiko a, Bruselėje. Ponas Alkadraui. Dat onze schaduwrapporteur afwezig is en dat ik uh, eh, heel kort kan zijn. Knut Vlekken. Mano šešėlinis pranešėjas taip pat nedalyvauja, tad aš galėčiau kalbėti trumpai. Manau, kad e, vėliau galima tą temą e, pagildenti nuodugniau. Aš manau, kad pranešėjui galima pritarti būtent tuo klausimu, kad tai yra tik pirmasis etapas ir kad jis yra labai ribotas. CO2 įtraukimas, ko gero, būtų geriausias variantas. Mes, aišku, pasisakytumėm už tai, kad būtų nustatomi privalomi tikslai ir kad tai būtų kaip galima greičiau padarytų, e, padaryta. Oro transporte kyla panašios problemos ir todėl reikėtų labai gerai pagalvoti, imantis, primant sprendimus. Reikėtų vengti priimti tokius sprendimus, dėl kurių tektų gailėtis ateityje šalia tų tikslų, kurie numatyti emisijų srityje, reikėtų taip pat numatyti iniciatyvas, kurios leistų pakelti energetinį efektyvumą bei tiesiogiai sumažinti CO2 išmetimą. Galima tik apgailę stauti, kad nebuvo pateikta globalaus paketo pasiūlymų, kuris, kurie atsižvelgtų į visus elementus. Manau, kad komisija turėtų ieškoti e, platesnio požiūrio, e, apglėpti, ap, apriepti visą logistiką ir manau, kad šitą, šitą pranešimą mes galime paremti. Bendrai paėmus mes remiame šį klausimą, savaime suprantame, kad visais klausimais mes uh, pritarti negalime, tačiau manau, kad bendrai paėmus pritarti galime. Kolegos, džiugiuosi, kad mes nepadarėme tai, tos klaidos, kurią padarėme dėl ATL priekybos sistemos aviacijos e, sektoriuje. Taigi čia taikome 49 yra taisyklė. Toliau, ponia Maisner. Taip, taip, labai ačiū. Labai ačiū. Aš kalbėsiu mūsų šešėlinio pranešėjo vardu. Jis negalėjo dėja atvykti į šį posėdį. Ir prieš pradėdama norėčiau pasakyti vieną dalyką. Pranešėjas labai kritikavo situaciją laivybos ir aviacijos sektoriuose, bet nepamirškime, juk mums reikia ir laivų, ir, e, ir orlaivių, mums reikia šių transporto rūšių. Mes ir taip nemažai ką darome tam, kad būtų mažinami e, išmetami teršalai šiuose sektoriuose. Reikia be abejo papildomų veiksmų. Bet gal reikėtų ir pagirti kolegas. Mes dėkojame pranešėjai už jo atliktą darbą. Aš čia aš pacitavau mūsų šešėlinę pranešėją. Ir pirmiausia, aš pritariu tam, kad komisijos pasiūlymas netitinka mūsų lūkesčių, ypač atsižvelgiant į komisijos baltą knygą dėl transporto uh, uh, uh, sektoriaus. Be to, Europos parlamento rezoliucijoje patvirtintoje 2011 metais yra taip pat reikalaujama geriau mažinti CO2 išmetimus. Be to, e, sieros kiekio mažinimo direktyvoje taip pat yra numatyti kur kas griežtesni rodikliai. Komisija siūlo tik tai e, stebėsinos ataskaitų teikimo ir tikrinimo sistemą ir nesiūloma nieko papildomai. Todėl mes remiame pranešį ir manome, kad mums reikia ieškoti geresnių sprendimų. Tai taikomos taisyklės turi būti aiškios visiems, nes mes norime, jog būtų užtikrinta sąžininga konkurencija. Kaip ir su, kai tvirtinome sieros direktyvą, tuomet nesugebėjome pasiekti šio tikslo, todėl turėtume dabar pasielgti kitaip. Nenorime didinti, užkrauti didesnės naštos laivų e, naudotojams ir savininkams, tačiau kartu mes norime, kad būtų siekiami užsibriežti tikslai. Todėl mums reikia ieškoti e, sprendimų, kuris tiktų visoms suinteresuotoms šalims. Laivų e, matmenys, laivų dydis. Uh, kuriems bus taikomas šis dokumentas. Mes manome, kad, kad laivai didesni nei 5000 bruto tonų nebus įtraukti šio taikymo reglamentą. Mažesni nei 5 bruto tonų laivai nebus įtraukti nėra visiškai priimtinas variantas. Tai trumpai tiek, ką parašymo su šešėlinė pranešėja. Dėkoju toliau ponė Foster. Jūs kalbėsite ponio Vandalin vardu. Ne, aš matyt kalbėsiu savo vardu. Ponio Vandalin nėra šioje salėje. Bet iš esmės mes manome, kad mums reikės išvelgti į jūrų, tarptautinius jūrų organizacijos susitarimo, o ne tą, ką, ką siūlo komisija. Jei mes iš tikrųjų norime mažinti e, išmetamų teršalų kiekį, tuomet turėtume siekti tokio tarptautinio susitarimo. Ir todėl komisijos pasiūlymas mums nėra labai priimtinas. Dabar apie pranešėjo darbą. Pranešėjas be abejo dirbo labai e, e, sparčiai ir pranešėjas pakeitė 63 pakeitimus ir mes 57 iš jų prieštaraujame, bet šešiems pritarėme. Pirmkas sako, taip, panašu, kad de, de, jie šį kartą elgėsi kur kas e, palankiau jūsų atžvilgių nei anksčiau. Pone Foster, buvo pasakyta, kad apie 50 tūkstančių žmonių žūsta kiekvienais metais dėl laivų sukeliamos taršos. Mane tikrai labai neramina, kai komisija pas mus atvyksta ir tiesiog švaistosi skaičiais, kai ji visiškai neturi jokio pagrindo to daryti. Tai tą daro tik tai tam, kad mūsų tikintų, jog jie elgesi teisingai. Aš manau, kad tai visiškai neteisinga. Jūs nesugebėte tiesiog mūsų įtikinti, jūs neturite politinių argumentų ir todėl aš manau, kad visiškai yra nepriimtina tai, kad jūs tiesiog ateinate pas mus ir sako, žmonėsgi žūsta. Aš esu gimus Liverpoolėje ir matyt jau dabar turėčiau būti mirus, jei viskas viskas vyktų taip, kaip jūs e, e, pa, mums pasakojate. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo labai e, sunkų darbą. Mes turėsime suprasti, jog mūsų nuomonės skiriasi šiuo klausimu ir tiesiog dirbsime toliau. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju. Džekė, aš taip pat manau, kad visuomet yra didelis džiaugsmas suvokti, kad jis gyvas, nors ir įsigimęs e, Anglijos šiaurėje. Komisijos atstovė. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju Jums už pastabas. Mes išnagrinėjame pranešėjo parinktą dokumentą e, atidžiai. Dėl Jūsų nusivylimų mums atrodo, kad šis pasiūlymas ir, ir e, ši schema gali būti pirmasis žingsnis e, e, nuoseklesnio ir platesnio požiūrių link. Mes tiesiog norim Mes jau anksčiau kalbėjome apie tai, kad reikėtų įtraukti jūrų laivybos sektorių į ATL prekybos sistemą. Nuo to laiko daug kas pasikeitė. Ir uh, Tarptautinių jūrų organizacijų buvo nagrinėjamas yra JAV pateiktas pasiūlymas ir panašu, kad viskas vyksusis sklandžiai. Mes norime prisidėti prie šių tarptautinių dėrybų ir nenorime uh, sutrukdyti pažangai, kurie yra daroma šiuo metu pasaulyje. Mes tikimės, kad kitais metais Tarptautinių jūrų organizacija žengs labai svarbius žingsnius ir uh, šie žingsniai puikiai dera su mūsų pasiūlytų šio dokumento tvirtinimo tvarkarašiu. Pavyzdžiui, mokesčių rinkimo e, sistemai įvesti reikės atlikti naują poveikio vertinimą ir taip pat komisija turės pateikti naują pasiūlymą. Dabar dėl gyvendinimo tvarkarašio techniškai nėra įmanoma parengti tikrintojų akreditacinės sistemos ir e, parengti, e, parengti visą e, stebėsenos ir ataskaitų teikimo sistemą sparčiau nei yra numatyta dabar. Dabar apie įvairius taršalus. Mes taip manome, kad stebėti e, visus taršalų e, e, kiekius ir rūšis yra labai svarbu, tačiau šiuo metu mes neturime visiems teršalams pritaikomos stebėsinos metodikos ir nemanome, kad CO2 stebėsinos metodiką reikia pritaikyti kitoms cheminėms medžiagoms. Tačiau mes rengsime tas metodikas, atsižvaldami CO2 išmetimų stebėsiną kai mes turėsime vi, vi, visą uh, stebėsime reikalingą informaciją ir metodus, tuomet galėsime juos įtraukti į šį dokumentą. Toliau, kokiems laivams taikyti šį dokumentą, tai yra politinis uh, sprendimas ir uh, jis buvo priimtas Tarptautinio jūrų organizacijoje. Ir beje, būtų įdomu dar padiskutuoti šiuo klausimu. Nepamirškime, kad mūsų pasiūlymas administracinė prasme yra adekvatus. Ir jei mes sumažinsime tonažą, tuomet šis dokumentas bus taikomas ne 55 procentams visų laivų, bet 90 procentams. Ir dėl to mes sugebėsime sumažinti emisijas, apriepti papildomai apriektas emisijų skaičius sudarys tik tai 10 procentų. Tai tiek. Dėkoju, Maiklas. Labai ačiū, kad sutikėjai žodį. Labai dėkoju ir tikrai prisipažįstu, kad nesitikėjau, kad būsiu paremtas. Sutinku, ne tik tais geležinkelio atveju. 80 procentų pereitų kitus kelius bet kokiu atveju, jeigu laivai prisitaikys plaukioti upė, upėse ir jeigu pagalvosime apie emisijas visose sektoriuose, mm, kaip jas išmatuoti, nes kol kas tai neturime metodo, kalbėjau su gamintojais. Daugeliu atvejų emisijoms skaičiuoti būdavo atitinkami instrumentai gal nėra jie išti, visiškai patikimi, tačiau reikėtų nepamiršti, kad Šiaurės jūrai ir Baltijos jūrai buvo nustatytos ribos. Tautinės jūro organizacijos buvo nustatytos ribos. Čia turime galvoje ne tik tais Baltijos jūra, labai džiaugiuosi, kad parama yra ir ne tik tais tavo frakcijoje. Džekė, tu pasakė, kad mes sutarėme, kad, turime, kad nesutarėme. Aš visiškai tau pritariu. Taip. Aš manau, kad mes turime pagalvoti apie taktiką. Jei kom, tai, ką siūlo komisija, netitinka. Uh, mūsų patvirtintų reikalavimų, mūsų patvirtintų tikslų, tuomet iš tikrųjų mažai ką sugebėsime pasiekti. Aš visiškai nesuprantu komisijos. Be abejo, visuomet e, mes remiamės politiniais argumentais, visuomet galvojame apie e, taktinius dalykus. Bet kaipgi galima iš karto nustatyti tokius maž... nedidelius tikslus? Aš manau, kad jūs turite elgtis kur kas ambicingiau, turite atsižvelgti į mūsų nuomonę. Tik tai taip mes galėsime žengti į priekį. Ir aš nekantriai lauksiu diskusijos. Dėkoju. Dabar norėčiau priminti e, komiteto nariams, kad pakeitimus galima teikti iki gruodžio 3 dienos. Transporto komitete balsuosime sausio 21 dieną. Taigi pakeitimus galima teikti iki gruodžio 3 dienos, o balsuosime komitete, dar kartą kartuoju, sausio 21 dieną. Toliau mūsų darbo tvarkė yra e, bendro Europos dangaus 2 plus iniciatyvos e, aptarimas. Pirmiausia, ponas Groš, pato ponas Marinesku ir pato ponas e, Sasoli pakalbės. Prašau, Matijo. Labai ačiū. Dėja, ponas Marinesku negalėjo atvykti. Jis pareigė trumpą pranešimą. Laimėjai pranešimas ne rumuniškai, o prancūziškai. Ir jame teigiama, kad Nieko tenai nuostabaus e, ir prasakyta, kad Sky nu, Plus iš tiesų turėtų tapti savotiškų skydų valstybės narėms ir be to jisai mano, kad valstybės narės nenori eiti į priekį šiame sektoriuje, e, nenori siekti pažangos, jau labiau, kad argumentai, kuriuos pateikia taryba, yra daugiau administracinio požiūrio. Būtent dėl to mūsų pranešėjas ir siūlo e, kitokį požiūrį. Kitaip tariant, pranešėjas siūlo, siūlo požiūrį e, iš apačios į viršų, ne to, ne to kurio laikėmės iš anks, anksčiau, e, iš, apačio, e, iš viršaus į apačią. Tiksliau iš viršaus į viršų, ne iš apačios. E, reikalinga vien, vienin, vieninga vieninga funkcionavom institucija, kai dėl FAPSų tai iš tiesų reikėtų autoriaus nuomonę atsisakyti tos minties, nes tai verčia tik tais prarasti pinigus ir laiką. Dėl unbentling e, bendrai, e, kaip, kaip visi mes vadiname šitą terminą, e, jis mano, kad nereikėtų labai remtis teoriją, reikėtų daugiau ieškoti pragmatinio požiūrio. Labai aiškiai reikėtų žinoti, kad komisijos e, nurodyti tikslai yra kuriami su valstybėmis narėmis ir reikėtų pasitelkti CEZA technologiją bei aiškiai apibriežti atsakomybę. Pabaigoje yra pasakyta, kad reikia nustatyti e, pagrindinių veikėjų atsakomybę. Žinome, kas Cezar e, projektui vadovauja, taip kad reikėtų e, valdytojų tinklą taip pat aptarti ir geriau organizuoti. Taip pat aš norėčiau pasakyti porą žodžių dėl to, ką pasakė ponas Marinesku tie fab, fabai nebuvo politinė erdvės blokai nebuvo e, teisingas sprendimas. Jeigu norėčiau susijęti šią temą su tikslais, tai tie politiniai funkciniai erdvės blokai bus perkelti. Būtent tokią pastabą norėčiau pabrėžti ir nelabai suprantu, kodėl tiek parlamentas, tiek komisija negalėtų tam pritarti. Turbūt dėl to, kad e, nėra nu, nustatyti aiškus bendradarbiavimo rėmai Europinėme likmenyje. Labai reikėtų, e, e, tai, tai apsimokėtų ir saug, saugų, saugumui ir panašiai, tad tie vadinamieji um, blokai, jų idėja turėtų būti palaikoma. That's a, a part of the package is Mr. Sassoli, David. Ponas Solė atsakingas už šį pranešimą. Apie reglamentą dėl e- aerodromų bei oro navigacijos paslaugų. Kaip žinome, tai yra ne tą patį paketą kaip ir bendras Europos dangus. Ir čia daugiausia susitelkiama ties e, oro navigacijos saugos klausimais bei Europos e, aviacijos saugumo agentūros klausimais. Reglamento tekstas yra labai techniškas, tačiau taip pat jisai kelia esminių klausimų apie valdyseną, apie agentūros valdyseną. Ir iš tikrųjų tekstą galima būtų padalinti bent į dvi dalis. Pirmoji dalis siekia užtikrinti, kad tos taisyklės apimt, tinkamai apimtų oro eismo vadybą bei oro navigacijos paslaugų teikimą. O antroji dalis kalba apie pačios agentūros valdymą. Čia siekiama įgyvendinti tarp institucinį sustarimą dėl ES agentūrų, kuris buvo pasirašytas 2012 m. Liepos mėnesį. Na, aš nemanau, kad reikėtų per daug nagrinėti techninę reglamento pusę. Kitos susijusios šalis taip pat tai gali padaryti. Ir atrodo, kad atsižvelgta į, į jų poziciją ir atrodo, kad visos susijusios šalis vieningai pritarė komisijos tekstui. Kuomet, e, na, kad, kuomet laikomasi reglamento EB 2016-2008 metų dėl oro navigacijos paslaugų. Vis tik, vis tik dėl agentūros valdymo yra kiek kitaip. Pasiūlymas yra labai naujoviškas ir inovatyvus. Ypač žvelgiant iš galios perskirstimo pusės. Ir pasiūlymas sakoma, jog taip pat agentūra turėtų sustelkti ties techninių reglamentų e, kūrimu, reglamentų, kurie yra susijęs su saugumu. O tuomet komisija labiau siimtų e, ekonominę pusę, o eurokontrolė užsiimtų įgyvendinimu. Ir tų, komisija netgi norėjo pakeisti agentūros pavadinimą. Ir e, buvo siekta, kad agentūra taptų tarptautiniu žaidėju oro saugumo agentūroje. Tai reiškia, kad agentūra būtų iš esmės keičiama, net pavadinimas būtų iš esmės keičiamas ir žodis saugumas būtų pašalintas iš pavadinimo. Su kai kuriomis idėjomis galima pritarti, stikti. Agentūra tikrai gali ir turi prisimti naujų vaidmenų. Tačiau svarbu suprasti, kad tai yra e, esminis žingsnis, e, kurį agentūra žengtų besikeičiame pasaulyje, vis labiau techniškame pasaulyje. Tačiau jokių būdų negalime sumažinti saugumui skiriamo dėmesio. Dėl to aš manau ir dėl to siūlau pakeitimą, kad reikia nekeisti pavadinimo, kad reikia pabrėžti saugumo agentūros pavadinime. Šiuo metu agentūra bendrauja dvišalės pagrindai su įvairiomis svarbiamis e, kitomis agentūromis bei šalimis. Taip pat ir su Singapūru, Kanada, Izraeliu. Ir taip pat e, dalinasi informaciją su šiomis ir kitomis šalimis. Dalinasi informaciją dėl e, tarptautinių oro bendrovių. Tai yra svarbi praktika. Ir labai svarbu, kad ši praktika testusi nes taip galim užtikrinti geresnį oro dvies saugumą. Bei užtikrinti, kad tarptautiniai ryšiai veiktų sklandžiau. Toliau kalbant apie vadybą, paminėtina, kad komisija, kaip jau minėjau, kalba apie Liepo 12 dienos tarp, tarp institucinį sustarimą kuomet Europos parlamentas ir taryba ir komisija susitarė e, dėl bendro požiūrio, kaip e, reikia tvarkyti ES agentūras. Šis sustarimas nėra teisiškai pareigojantis ir e, kiekviena agentūra yra vertinama atskirai. Čia buvo padaryta labai daug pažangos. Tie kuriant agentūras, na, buvo aptarta, kaip reikės kurti, kur jos bus įsteigiamos, kaip jos bus valdomos, vis tai buvo aptarta tame sustarime taip pat ir už ką agentūros bus atsakingos, kaip naudos išteklius ir taip pat kaip jos bus prižiūrimos. Europos aviacijos saugumo agentūra yra vienas svarbiausių agentūrų. Ir dėl to svarbu užtikrinti, kad jos priežiūro dalyvautų Europos parlamentas. Tad manau, būtų gerai, jeigu e, agentūros vadovas, direktorius e, teiktų pranešimus Europos parlamento komitetams, atitinkams komitetams, kad parlamentas tinkamai žinotų, būtų informuotas apie agentūros veiklą, apie projektus. Taip pat nemažiau svarbu, kad e, agentūros taryboje, administracinė taryboje, kur, kurios nariai yra valstybės narių skiriami, tai vyktų rotacija kad vis šalis būtų atstovaujamos. Tačiau taip pat būtų užtikrintas ir veiklos testinumas. Dar reikėtų išspręsti vieną klausimą. Tai klausimas dėl to, kaip būtų galima didinti darbuotojų skaičių. Kadangi bus iš euro kontrolės dalis užduočių perkelta šiai agentūrai. Ir mano galva tai yra labai, labai jautrus klausimas nes jeigu padintume agentūrai biudžetą, taip sukurtume precedentą. Ir tuomet, na, galime atsidurti nuokalnyje, kuomet kitos agentūros taip pat galėtų prašyti didinti jų biudžetus. Vis tik tą problemą galbūt galima išspręsti, jeigu mes e, į agentūros biudžetą perkeltume tam, tam tikrus mokesčius, kurios mokėdavo oro bendrovės už e, oro eismo vadybos ir oro navigacijos e, paslaugas. Ir tos mokslai anksčiau mokėdavo oro kontrolę, tai jos būtų galima perkelti šią agentūrą. Dabar paskutinis dalykas dėl e, įgyvendinimo ir deleguotojų aktų. Norėčiau priminti, kad na, tai yra techninis klausimas. Ir tie aktai yra priimami dėl labai techninių klausimų, kuriuos reikia nuolat derinti, atsižvelginti tai, kokie vyksta pokyčiai. Tad tai, tai labai svarbu yra. Žinoma, jei kas nors turi kitų pasiūlymų, klausimų ar pakeitimų, aš labai mielai išklausysiu ir greitai sus, sustiksiu su e, šešėliniais e, pranešėjais. Manau, kad galtinis tekstas bus parinktas labai greitai ir jame bus galtinai aptartamas e, saugumo klausimas. Ačiū. Labai ačiū. Tikėkime, kad tie patys pranešėjai susirinks ir aptars visą tai šešėliniai pranešėjai susirinks. Taigi, dabar žodį suteiksiu Danieliui. Στο κόστος των αερομεταφορών. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad e, tai yra labai svarbu. E, oro transportai ir e, kainoms, kai gyvybingumui labai svarbu šios e, e, srities. Kaip galime paaiškinti, kad mes net turime 28 sistemas, kurios tarpusavėje nesuderinamos nei navigacinė, nei kontrolės prasme. Tai nėra priimtina situacija ir dėl to parlamente kaip tik tais buvo pasiektas splatus sutarimas dėl to, kad naujos priemonės yra labai naudingos. E, komisijos ir E, pranešėjo, e, komiteto ir pranešėjo linija bendrai paėmus yra priimtina, tačiau norėčiau e, pasakyti kai kuriuos, kad iškelti kai kurios klausimus, dėl kurių mes nesutarėme. Komitetas nori, kad pareigų, paslaugų teikėjai kai kurias paslaugas liberalizuotų, o tai nebuvo mm, teisingas pasiūlymas. Todėl aš norėčiau pasidžiaugti pranešėjo poziciją. Tas atskirimas, e, kuris buvo pasiūlytas, kalbant apie kaštus, e, ir apie kitus aspektus buvo teisingas, reikėtų ieškoti alternatyvų pranešėjo uh, pozicija turėtų būti paaiškinta remiantis devintuoju e, straipsniu. Būtų labai gerai, kad šitie aspektai būtų įtraukti į kitą reglamentą. E, kalbant e, į kitą esą reglamentą. reikėtų stiprinti institucijų, valdančių institucijų e, vaidmenį, taip pat reikėtų pasižiūrėti, kad būtų geriau atsižvelgiama į e, žmogišką į faktorių. Personalui taikomi kriterijai turėtų būti E, būti iškelti į pirmą vietą. Norėčiau padėkoti pranešėjams ir esantiems ir nesantiems. O dabar norėčiau pereiti prie esmės. Mes labai nekantriai e, laukiame vieningo Europos dangaus. Suprantu, kad įveikiai klostėsi taip, kaip klostėsi ir kad komisija dėl to pateikė naują pasiūlymą. Praeitą gruodį buvo pozicija priimta dėl FAPSų. Nebuvo konkretizuota viskas ir dabar gana sunku prognozuoti, kaip e, Eurokontrolė arba Europos e, aviacijos saugumo agentūra ESA, ESA e, bendradarbiaus tarpusavyje. Reikėtų galbūt tą bendradarbiavimą e, pagrysti gerais pavyzdžiais, kaip sakykime dabar bendradarbiauja Italija ir Prancūzija. Marinesku buvo nuvykęs į Vilnių į transporto ministrų e, konferenciją. Jisai sako, kad e, funkciniai oros erdvės blokai yra teisingas požiūris ir kad reikėtų pas, pasižiūrėti, kaip e, viršūnių susitikime pa, sukurti tokią priemonę, kuri veiktų. Žinoma, galima remtis tokia mintimi, kad sprendimą turėtų parengti didelės valstybės narės, e, o mažos valstybės narės kai kuriuos techninius aspektus sureguliuotų. Tačiau bet kokiu atveju reikėtų ieškoti europinio sprendimo ir reikėtų pasižiūrėti, kaip dabartinę priemonę galima modernizuoti, kaip ją atnaujinti. Manau, kad šių dviejų pranešimų pagrindų tikrai galėsime pasiekti iš parlamento pusės geros pozicijos. Labai ačiū. Labai ačiū. Norėčiau atsiprašyti, kad netvyko pranešėja. Ji dalyvauja kitoje diskusijoje. Ir, ir dėl to jį gali vėluoti. Na, nes, nes diskutavo labai kontroversiškų klausimų. Tačiau lab, galbūt galim būti atidėti šį, šį klausimą. Tačiau dabar norėčiau truputėlį dar pakalbėti apie mūsų poziciją Galbūt galima surasti visiems tinkamą sprendimą. Galbūt galima ir sumažinti misijas ir padinti saugumą. Jeigu e, Europa negalėtų to padaryti, tai, na, tiesąkant, mum, mums tektų visiems pakuoti daiktus ir važiuoti namo, nes tuomet nei mūsų, nei komisijos niekam nereikia, jeigu nesugebame surasti visiems naudingų sprendimų. Juk e, daug paprastesnių dalykų kartais galima sutvarkyti, kad jie būtų naudingi visiems. Be to jau anksčiau buvo apie tai kalbama. Tad mes turime diskutuoti dabar nebe, nebe dėl turinio, nebe dėl esminių dalykų, o turime kelti klausimą, Europos Sąjunga vadovaujasi taisyklėmis ar ne, ar sutartis galioja ar ne. Ir jeigu mes nepatvirtisime dabar šitų sprendimų, tai tuomet, na, iš tikrųjų, galima pradėti daryti bet ką. Juk, juk na, pasidaro klausimas, kaip čia galioja taisyklės. Ir jeigu neštarsime dėl šių funkcinių oro erdvės blokų, tai na, kyla grėsmė visam Europos projektui. Taip pat noriu pasakyti, kad su pranešėju mes na, nesurim kai kuriais transporto politikos klausimais, tačiau noriu pasakyti, kad jis labai gerai dirbo ir labai sėkmingai sugebėjo e, diskutuoti dėl funkcinio erdvės blokų. Tad labai jam ačiū ir labai jį remiu šią idėją, remiu jį. Ir, ir būtent dėkoju už šį pranešimą. Taigi, dabar Europos parlamento nariai sako, jog šie erdvės blokai neveikia ir negalėjo, nors viskas sutarta ir pasirašyta. Aš manau, kad tai yra keista. Norėčiau paprašyti komisijos, kad galbūt galėtų, na, juk jie visą laiką sugalvoja šimtus skirtingiausių uh, naujų variantų naujiems teisės aktams, tačiau galbūt jūs galite spręsti, ką daryti, nes mes čia kalbame apie teisės viršinybę. Jeigu netaikysime to, kas buvo nutarta, tai iš tiesą sakant, mums nebelieka ką, ką čia veikti. Būtent dėl to šis klausimas yra labai svarbus. Dabar dėl oro erdvės valdymo sistemų, na, tai žinoma irgi svarbu, tačiau svarba misijos, sauga, visa tai svarbu yra. Viską galima parengti iš anksto. Ir mes jau panašių dalykus sprendėme geležinkeliams, taip pat e, transportui keliais, tad galime tą patį pritaikyti ir oro, e, oro transportui. Nesuprantu, kuo situacija būtų skirtinga čia. Juk žinom, na, buvo krizė, taip, tačiau vis tiek e, agentūros veikia, e, darbo vietos atsiranda. Tad, na, sprendimus reikia priimti, net jeigu tai gali brangiai kainuoti. Tai mums svarbu yra užtikrinti, kad funkcija erdvės blokai yra naudojami. Na, galbūt Prancūzija tai nepatiks, bet manau, mes to turim siekti. Ačiū. Ačiū, Marka, dabar žodis Foster. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad bent jau šio klausimo mes su Maiklu labai dėl lauko sutarsime. Ir, na, apie tai ir mano pasakymas. Džanas Baskai e, buvo, buvo man, galbūt atleistas, o jis taip, taip puikiai dirbo šio klausimu. Tad galbūt komisija galėtų paaiškinti, kur, kur dingo mūsų geriai kolegos. Džordžas ir kiti. O dabar apie, apie tai, kad šios taisyklės negali būti, nėra galiuočia visiems. Tai žinoma, tik neklystai galbūt taip sako, nors mes taip patys nemanome. Mes manom, kad reikia laikytis bendrų taisyklių ir įgyvendinti bendrą dangų. Tiek e, aplikosvos klausimais, tiek konkurencijos klausimais visur. Reikia mums visiems rasti vietos. O dabar dėl pasiūlymo, kurį pateikė ponas Marinesku savo ataskatoje, savo pranešime. Na taip, dauguma pakeitimų yra labai geri, tinkami. Vis tik, vis tik, e, mes dar turime laiko, kaip, šit, kaip tai dar tikslinti, ypač dėl dėl oro navigacijos paslaugų. Manau, kad komisija gerai supranta, kokie klausimai kyla dėl rezultatų gerinimo. Ir, na, pono Marinesko pranešimas yra labai sudėtingas. Jis jau mini, kad yra siūloma keisti pavadinimus agentūrui, kad, kad galbūt tai tikrai nepadeda, kad nebus nenaudinga. naudinga. Taip pat jis kalba apie funkcijos oro erdvės blokus. Jungtinė karalystė mano, kad galbūt kai kuriams šalims narėms būtų geresnė sistema, kuomet viskas tvarkoma yra iš viršaus. Tai būtų aiškiau. Bet kuriuo atveju šalis narės turėtų daugiau prisidėti. Ir aš nemanau, kad jos daro pakankamai. Nes juk iš tikrųjų šis klausimas būtų naudingas, šis klausimas sprendimas būtų naudingas visiems. Tad, žinoma, laukime kitų pakeitimų ir dėkojame pranešėjui už jo darbą. O ką sakė ponas Ataldy? Tai, žinoma, buvo, buvo ir kitas svarbus pranešimas, kuris su tuo siejasi, kas kas pasakyta. Nes, kaip jau sakiau, viskas yra susieta. Norėčiau grįžti prie agentūros pavadinimo. Manau, kad, žinoma, reikia palikti pavadinimą, kad ir tai yra saugumo agentūra. Ir nežinau, visi supranta, kad tokia agentūra gali turėti ir kitokių funkcijų. Ir pavadinimo keitimas būtų, mano, mano galva, berikalingas. Dabar dėl tarybos. Na, taryba yra didelė, ten yra labai daug žmonių tenais dirba, apie 30 turėjo dirbti. O jeigu dabar sumažinsime iki 5 ir vieną dar vietą skirsime komisijai, tai manau, kad tai neprimtina yra. Nes tikrai mes neprisime jokiam, jokiam tarybom, uh, kuriuose nėra garantuotas vietos nei karalystiai. Aš neman, nenoriu pasakyti, kad e, taryba turi būti konkretus dalyvių skaičius, tačiau ji turi būti pakankamo dydžio, kad joje būtų pakankamai ekspertų. Negali tik penki žmonės priimti sprendimus, kurie paveiks labai didžiulius oro pramonės segmentus. Tad, kaip jau minėčiau, norėjau padėkoti pranešėjui. Ir norėčiau nu, baigti pasakydama, kad, na, apibendinama abu pranešimus, pasakydama šį bietą dėl deleguotojų aktų. Apie tai vis kalbama ir kalbama. Kartais deleguoti aktai gali būti naudingi ir taikytini, tačiau labai dažnai mūsų nuomonė tai daug kur tik aktai nėra taikytini. Ir būtent čia yra geriau taikytini įgyvendinami aktai. Tad manau, kad negerai būtų, jei komisija pati primėt sprendimus, nesitardama su Europos e, Sąjungos valstybėmis narimis. Tad norėčiau va, tiek pakomentuoti ir padėkoti pranešėjams. Ir lauksime, žinoma, e, tolesnių pakeitimų ir patys jų šiek tiek pateiksime tikėsime, kad viską bus galima sutvarkyti šiek tiek greičiau, negu buvo daroma anksčiau. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. Ponas Alkadrauja, labai ačiū, ponė Pirmke. Aš norėčiau labai trumpai sureaguoti tai, kas buvo pasakyti ir norėčiau papildyti tai, ką jau pasakė kolegos. Taigi, pirmiausia, Noriu paaiškinti, kad e, akivaizdai yra problema. Teisės aktai tiesiog nėra taikomi. Apie tai mes dažnai jau esame kalbėję. Mes tvirtiname teisės aktus, tačiau matome, kad realiai valstybės narės jų tiesiog neįgyvendina. Ir mes negalime nieko pakeisti, nieko nesugebame pastumėti iš vietos. Ir panašu, kad iškyla ir pas, tarpusavio pasitikėjimo problema labai sunku yra pasitikėti valstybėmis narėmis, e, jei mes sudarome su jomis susitarimą ir jos jo nesilaiko. Nesvarbu, ar kalbame apie funkcinius oro e, erdvės blokus ar apie kitus klausimus. Ir apskritai, kai kalbame apie tos e, funkcinius oro erdvės blokus, ar jums neatrodo, kad komisija tiesiog nenustato labai aiškių rodiklių ir matome, kad dažnai sudaromos yra papildomos kliūtis. Uh, kurias dažnai sudaro oro erdvės valdytojų organizacijos. Ir kai kalbama apie pajamų skirstimą, ypač kai tos pajamos atsiranda iš oro erdvės valdymo, iš karto iškyla problemų. Jei kalbame apie uh, pelningesnį maršrutą, tuomet e, daug kas nori iš to pasipelnyti ir dėl to atsiranda tam tikras nepasitikėjimas. Ir reikia ieškoti šios labai svarbios problemos sprendimą. Ir komisija, aš manau, turėtų skirti daugiau dėmesio konkretiems klausimams, nes e, dabartinės tarpusavio nepasitikėjimas tikrai trukdo mums bendradarbiauti ir žengti į priekį. Antra, mes turime turime turėti tinkamus darbuotojus ir tie darbuotojai turėtų pasitikėti e, e, pačią sistemą ir tarpusavėje, nes e, mes matome, kad labai dažnai mes negalvojame apie tai, kaip mūsų teisės aktai paveiks personalą. Ir komisija turėtų imtis veiksmų aktyviau. Ir manau, kad mes galėtume kaip čia pasakius, paskatinti gerą valią. Pirmiausia, galvodami apie personalą. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, norėčiau pakomentuoti pačius pasiūlymus. Aš manau, kad juose yra gerų elementų ir netokių gerų e, pasiūlymų. Tai yra, yra ir paslaugų atskirimas. Aš manau, kad uh, komisija žengia per neliktų toli ir ji išskiria kai kurias paslaugas, kurios, kurių nereikia atskirti. Nes e, da, o, o, kai kur oro erdvės valdymo paslaugos yra labai gerai integruotos ir visa sistema puikiai veikia. Ir nereikėtų gal tenai kištis, nes taip mes sukūrėme praktinių problemų ir tik tai sukelsime žmonių nepasitenkinimą. Dėkoju. Dėkoju aš. Uh, Norėčiau taip pat pasidalinti savo nuomonę. Aš pritariu tam, ką sakė ponas Alkadravo, ypatingai e, paskutiniams jūsų pastaboms. Iš tikrųjų, mes matome, kad dabar Europos Sąjungoje žodis atskirimas tapo labai madingas. Ir uh, Ir čia kalbame ir apie pagalbinių paslaugų atskirimą. Ir mūsų e, svečiai iš Prancūzijos geležinkelių bendrovės puikiai žino, apie ką mes kalbame, nes apie tai kalbėjome ir, ir anksčiau, tas pas, įvairių paslaugų atsiejimas. Labai sunku yra iš tikrųjų labai aiškiai atskirti kad kokios paslaugos yra esminės, o kokios yra pagalbinės. Ir, pažiūrėjau, aš galiu Jums pateikti pavyzdį iš uh, lėktuvų uh, nutupimo kontrolės uh, automatikos, nes tos, tos sistemos yra tokios sudėtingos, kad apima įvairias paslaugas. Uh, Ir antras dalykas, dėl kurio mes e, visiškai sutarėme su ponu Alkadrau, tai yra personalas, tai yra darbuotojai. Ponas Alkadrau labai diplomatiškai kalbėjo apie tai, kaip e, darbuotojai, šio sektoriaus darbuotojai, personalas reaguoja į mūsų pasiūlymus. Bet aš pasakyčiau atviriau, jie tikrai yra visiškai priešiškai nusiteikę jų atžvelgių. Ir mes turime į tai reaguoti kuo skubiau, nes jei uh, oro navigacijos darbuotojai e, e, bus nusiteikę nepalankiai, žinome, kas mūsų laukia, jie imsis streikų. Ir ko gero Prancūzija rodės visiems pavyzdį ir ko gero jau jie pradėjo ruoštis tiems streikams, bet vienai per kitaip oro uostai bus uždaryti ir dėl to tik tai kils uh, uh, priešiškumas tarp įvairių e, aviacijos e, e, sektoriaus veikėjų. Todėl ypatingą dėmesį turime skirti personalui. Ir toliau dabar kelios pastabos dėl Europos aviacijos saugumo agentūros. Nesvarbu, kad pakeitėme šios agentūros pavadinimą. Iš tikrųjų, sertifikavimas yra e, rimtas dalykas ir net jeigu šios, pasla, jos, šios funkcijos yra perduotos šią agentūrai, nebūtinai reiškia, kad ji turi keisti savo pavadinimą. Bet pagalvokime, ar mes nesukursime dar vieno e, biurokratijos e, sluoksnio, sukurdami valdybą Ir pagalvokime, ar jeigu toje valdyboje dirbs penki asmenys, ar mes iš tikrųjų manome, jog Prancūzija, Vokietija ir Junktinė karalystė patikės e, savo vietą e, e, kitoms šalims. Ne, mes tikrai, Junktinė karalystė tikrai norėsime turėti savo vietą. Ir nors e, e, agentūroje gali būti 32 nariai, jie visi bent jau prisima atsakomybę iš priimamus sprendimus ir kiekvienam yra atstovaujama. Tai reiškia, kad mes niekuomet negalėsime pasakyti, kad ai, dėl to yra no, yra kalti tie bjaurūs vokiečiai ar prancūzai. Ne. Aš manau, aš manau kad 32 nariai yra gal per daug ir suprantu tuos, kurie teigia, jog reikia mažinti jų skaičių, bet pagalvokime apie tai, kad pakeitus dabartinę sistemą mes tiesiog išskaidysime sprendimų prieimimo procesą ir tai reiškia, kad niekas nenorės prisimti atsakomybės už vienokius ir kitokius sprendimus. Norėjau tiesiog tą pastabą pasakyti. Toliau, ponas Baldwin iš komisijos. Labas rytas visiems, atsiprašau, kad aš šiek tiek pavėlavau. Pirmiausia, norėčiau labai labai padėkoti Jums, Jūsų komiteto nariams, už labai aišku požiūrį. Jūs visuomet rėmėte bendro e, Europos dangaus iniciatyvą ir rėmėte ir sektorių, ir Jūs visuomet skatinote komisiją žengti toliau ir dirbti sparčiau. Ir mes už tai esame Jums dėkingi. Mes taip pat e, vertiname pranešėjų pateiktus vertingus ir turiningus pakeitimus. Ir aš kalbėsiu, ponė Pirinkė, labai trumpai. Aš juos trumpai pakomentuosiu. Ir jums leidus, aš norėčiau pradėti nuo pono Sasoli pastabų. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už labai sudėtingą e, ir svarbų darbą. Jūs pateikėte daug įdomių pasiūlymų ir mes manome, kad kad e, svarbu būtų iš tikrųjų atskirti tuos darbuotojus, kurie yra finansuojami iš pajamų ir tuos, kurie yra e, finansuojami iš biudžeto. Toliau agentūros turėtų gauti e, subsidijas, vadinamusius grantus. Mes manome, kad tas pasiūlymas tikrai yra puikus. Toliau visos kitos pastabos. Mes laikomės bendro požiūrio. Taip, iš tikrųjų taip ir yra. Ir kartais e, mes be abejo norime pritaikyti e, vieną požiūrį visiems, bet nepamirškime, kad e, Europos parlamentas, taryba ir Europos komisija vis, visos šios institucijos susitarė dėl bendro požiūrio, kuriuo mes ir remiamės. Ir mes tengiamės teikti savo pasiūlymus, vadovaudomės racionaliais argumentais. Aš suprantu puikiai tą, ką sakė ponia Foster nuo konstitucijos dalies. Uh, trečio, trečiojo punkto ir dėl deleguotojų, deleguotojų aktų ir todėl yra pateiktas yra pirmas pakeitimas. Ir nepamirškime, jog mes turime ir sutarties 290 straipsnį, ir komisijos paskelbtą rekomendaciją, ir papildomus paaiškinimus. Tai, ką Jūs sakėte apie konsultacijas e, su ekspertais ir ekspertų vaidmenį, tai yra taip pat labai svarbu. Mes visuomet stengiamės konsultuoti su ekspertais ir be abejo visuomet stengiamės įsivelti jų nuomonę. Taigi aš manau, kad praktinė prasme šie pakeitimai nesukels jokių problemų. Valdyba, aš manau, kad čia e, yra šiokio tokio nesusipratimo. Valdyba ir toliau priiminės pagrindinius sprendimus ir e, reguliuos aviacijos saugumo agentūros veiklą, joje dirbs 32 nariai. Bet mes taip pat ir norime patobulinti šios agentūros, uh, agentūros veiklos uh, efektyvumo gerinimą. Ir todėl mes ir pasiūlymą papildomą, uh, papildomą papildomą tarybą, kurioje dirbtų mažiau narių ir kuri galėtų atlikti paruošimai darbą. Ir, ponė Pirinkė, mes manome, kad galbūt galima būtų pritaikyti rotacijos principą tam, kad visi galėtų šioje vykdomojo taryboje dirbti. Toliau agentūros pavadinimas. Ar apie tai uh, daug buvo kalbama, buvo pasakyta daug įdomių minčių. Mes e, iš tikrųjų manome, kad Europos aviacijos saugumo agentūros pagrindinės už, už, e, užduotis yra užtikrinti saugumą ir tai yra numatyta atitinkamuose straipsniuose. Tačiau čia tuose pačiuose straipsniuose yra paminėtos kitos funkcijos, tokios, pažiūrėjau, kaip aplinkosauga, kaip uh, oro erdvės, oro eismo valdymo paslaugų plėtojimas. Uh, Ir ši agentūra turėtų atlikti ir tas paslaugas. Ir mm, net ir nereikia kalbėti apie tai, kad e, bandoma išplėtoti šią agentūrą į kažkokią labai didelę įstaigą. Ne, jie jau iš tikrųjų tokia yra. Ir jau buvo paminėta čia, kad, kad ši agentūra ir taip jau atlieka. Uh, saugumo priežiūra ir aš ne, nežinau, ar iš tikrųjų ta, ji nėra verta pavadinimo federali saugumo agentūra. Bet čia, aišku, dar diskutuotinas klausimas. Ir nepamirškime, jog agentūra jau šiandien yra atsakinga už vairias funkcijas. Dėkuoju Jums už Jūsų pastabas, už Jūsų mintis ir e, iš tikrųjų klausimų, dėl kurių turime, nėra labai daug. Toliau pono Marinesku pranešimas, e, mums yra priimtini beveik visi pakeitimai, nes jie tikrai padės mums geriau atsižvelgti į realią situaciją ir e, be to ponas Marinesku mus skatina žengti toliau, nes jam atrodo, kad mes buvome nepakankamai ambicingi. Aš manau, kad mes dažniausiai daug, visą savo dėmesį skiriame politikos turiniu ir gal netiek politikos formai. Apibrištis. 14, 15, 16 ir 18 pakeitimai. Mes manome, kad pasiūlytos apibrieštys atitinka tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos vartojamas apibrieštis. Bet kila klausimas, kodėl kol, iki, iki šiol e, pasiūlyti apibrėžimai yra kitokie nei a, IKEA. Ir tie, pas, tie apibrėžimai atsirado prieš dešimt metų ir e, dabar jie jau e, yra vartojami įvairiuose dokumentuose. Ir jeigu mes dabar pakeisime tos apibrėžimus, tuomet. A, mes galime susidurti su labai rimtais, e, rimtomis labai problemomis, teisinėmis problemomis. Ir e, todėl mes kritiškai vertiname 14, 15, 16, 18 pakeitimus. Toliau, nacionalinės priežiūros įstaigos, tai yra 27 pakeitimas, tai yra naujas pasiūlymas Ir e, mes gal siūlytume sugrįžti prie EASOS e e, reglamento 216 punkto. 65 pakeitimas, jame kalbama yra apie Europos aviacijos saugumo agentūros vaidmenį priežiūros srityje. Ir mes suprantame iš esmės, kad ji iš tikrųjų turėtų prižiūrėti tarp valstybinius uh, skrydžius. Bet man, at, mums atrodo, kad šiame pasiūlyme trūksta tarpusavio pripažinimo e, nuostatų, ypač jos turėtų būti taikomos e, sertifikatams ir norime, kad šios nuostatos atsirastų tik, e, tik, tekste. Ir manome taip pat, kad, kad į šios agentūros priežiūros, priežiūros funkcijos turėtų būti atspindėtos ir EASUS reglamente. Toliau pagalbinių paslaugų e, teikimas. E, Pone pirmkė, jūs minėjote žodį atskirimas, atsiejimas. Mes nusprendėme nebevartoti šios, šio žo, žodžio, nes jisai tikrai yra vartojamas per nelik dažnai, bet to jisai netinkamai atspindi tai, ko mes siekiame. Mes Ir todėl tai, apie ką yra kalbama 76 pakeitime, mus neramina, nes tai sumažins mūsų ambicingumo e, lygį. Mes norime iš tikrųjų atskirti pagalbinės paslaugas nuo esminių paslaugų. Kodėl? Todėl, kad labai sunku bus naujiems paslaugų tiekėjams teikti uh, pagalbinės paslaugas, jeigu jau pagrindinės paslaugų teikėjas gali teikti ir pagrindinės, ir, ir uh, uh, pagalbinės paslaugas. Taigi mūsų pasiūlymas yra skirtas tam, kad bendro Europos dangaus iniciatyva veiktų ir to norite ir jūs. Ir aš pasakyčiau štai, kaip jeigu jūs norite ir norite, kad ir toliau liktų 76 e, pakeitimas, aš manau, kad gal galima būtų šiek tiek pakeisti tą pakeitimą. Ir galima būtų pasakyti, siekiant pasirinkti e, finansinę ir ekonominę prasme palankiausią paslaugų teikėją. Galima būtų tokią formuluotę numatyti. Tenas, jeigu jūs norite, kad paslaugos nebūtų e, atskiriamos. 95 pakeitimas, tai, tai yra Cezaro pagri, gyvenimo pagrindinį planą. Mes manome, kad tai yra puikiai mintis. Mes netgi patvirtinome įgyvendinimo taisyklės. Ir būtų gerai, jeigu mes galėtume išbraukti žodžius baseline esip būtų gerai. Ir 108 e, e, pakeitimas tai yra paskirimo e, nurodymų panaikinimas. Taip, mes suprantame, kad mūsų pateikta formuluoti gali atrodyti kiek keistai, tačiau jeigu jūsų pakeitimas bus patvirtintas, tuomet bus neaišku, kas galės prieiti prie ataskaitų. Ir gal galima būtų pasakyti, kad nacionalinės aviacijos institucijos turi turėti teisę gauti. Tai būtų gerai, manau. Yra dar keli dalykai, buvo e, išsakytos kelios svarbios pastabos. Viena iš jų yra susijusi su funkciniais oro erdvės blokas. Jūs, ponė Pirinkė, apie tai kalbėjot, ponas Grauš, ponas Foster, ponė Foster, visi kolegos apie tai kalbėjot. Mes visi sutarėme, kad šie funkciniai oro erdvės blokai turėtų būti sukurti ir jie turėtų veikti. Pastaraisiais mėnesiais e, Išgirdome nemažai nugastavimų ir iš jūsų komiteto ir nemažai kritikos e, dėl šių funkcinių oro erdvės blokų. Ir mes džiaugiamės, kad mus kritikuoja dėl to, kad mes norime, kad iš tikrųjų tie funkciniai oro erdvės blokai turi egzistuoti, jie turi veikti. Bet nereikiu, nereikėtų kūdikio e, išmesti kartu, išpilant e, purviną vandenį. Uh, Gal iš tikrųjų mes per daug laiko skiriame da, gražiems žodžiams, diplomatijai, teisiniams dalykams, bet nedarėme to, ką turėjome daryti. Tai yra nedarėme politinio sprendimo valstybėms narėms tam, kad jos sukurtų tos funkcinius oro erdvės blokus ir nepritaikėme savo turimo spaudimo priemonės, tai yra sankcijų. Ir ponė pirmininkė, nebejoju, kad jūs tai pastebėsite, kaip elgsis valstybės narės. Ir mes taip pat norėtume padaryti tai, kas norėjo padaryti e, Georg Jeržimbovski. Aš e, esu su juo bendravęs neseniai, jisai puikiai, e, puikiai gyvuoja, jisai gerai dirba. Niekas jo neatleido, niekas nori labai aiškiai tą pasakyti, niekas jo neatleido, tiesiog baigėsi jo e, darbo sutarties galiojimo laikas ir jo e, užduotis buvo atlikti visą e, parengiamą į diplomatinį ir teisinį darbą tam, kad būtų sukurti funkciniai oro erdvės blokai, jisai puikiai padirbėjo ir jisai ir toliau teikia mums patarimus įvairiais klausimais. Toliau personalas ir apskritai visas socialinis ramstis, socialinis matmuo. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta numatyta, kad ir kaip mes apibūdintume tai, kaip darbuotojai ir profs, jų profsąjungos vertina bendrojo Europos dangaus antrąją ir antrąją plus iniciatyvas, negalime nesižvelgti į, į jų nuomonę. Tačiau aš manau, kad priešiškumas gal yra pernelyg griežtas, pernelyg kategoriškas žodis. Mes puikiai suprantame, kad kad mūsų siūloma sistema paveiks dabar galiojančią e, sistemą ir mes tengiamės į tai reaguoti. Streikai, pažiūrėjau, tokie, kurie buvo, buvo surinkti e, birželio mėnesį ir e, kurie buvo suplanuoti spalio mėnesį, tikrai yra nenaudingi, jie tikrai nesustiprina visos sistemos patikimumo ir mes bandome spręsti šią problemą problemą. Ir beje, rytoj mes kalbė, e, e, e, rengėme renginį, kuriame kalbėsime apie veiklos rezultatus. Ir tame susitikime dalyvaus įvairūs sektoriaus atstovai ir darbuotojų, darbdavių atstovai. Mums reikia. Uh, uh, patobulinti visą sistemą ekonominių požiūrius, reikia mažinti kaštus, reikia pasiekti užsibrieštus rezultatus. Ir mes norime išgirsti iš visų tiesiogiai toje srityje dirbančių žmonių, ką jie mano apie mūsų pasiūlymus. Tai tiek trumpai, ponė pirmininkė, dėkojame Jums už Jūsų parengtus dokumentus ir dar kartą noriu pabrėžti, kad mūsų nuomonės daugeliu klausimų sutampa. Labai ačiū, ar norite ką nors pridurti? Labai ačiū pirmininkė. Tik norėčiau padėkoti kolegoms bei komisijos atstovams už padarytą darbą bei užsakytus komentarus. Jie tikrai labai svarbus. Ir mes na, dar padirbėsime ir patobulinsime pakeitimus. Turiu tikrai porą trumpų pastabų. Pirmiausia, norime, kad ši agentūra tikrai galėtų gerai dirbti ir kad būtų nueit patikima. Taip pat norime, kad e, visa bendruomenė dalyvautų, visa Europos bendruomenė dalyvautų tvarkančią agentūrą. Nes ten bent jau Europos agentūrų klausimų, tai labai dažnai reikia pasitengti užtikrinti, kad jokios šalies pozicija nebūtų agentūroje per stipri. Nes jeigu viena agentūra, jeigu viena šalis narė turi per daug įtakos agentūroje, tuomet tai silpina visos agentūros įtaką, nes tai kenkia na, tam bendram, bendrom, bendromeniškam požiūriui. Mes to nenorime, mes norime, kad agentūra veiktų kuo efektyviau. Ir čia kėl tam tikrų klausimų. Galbūt aš jau čia pakartosiu šiek tiek tai, ką sakė ponas Marinesku. Uh, Ir, na, žinom, mes norime, kad veiktų e, funkciniai oro erdvės blokai ir kad jie tikrai mažintų veiklos išlaidas. O dabar dėl tarybos. Apie vykdomąją tarybą. Mes kalbame apie vykdomąją komitetą, o ne administracinę tarybą. Administracinė tarnyba tai skirs e, vykdomąjį komitetą. Ką mes siūlome? Mes siūlome, kad tai sudarytų keturi nariai arba galbūt daugiau narių. Ir žinoma, labai sunku yra, kad išliktų bendruomeniškumas, kai, kai taryba sudaro 32 nariai, nes tai taptų tik dar viena didžiulė taryba. Vis tik galima paieškoti geriausių būdų, kaip efektyviausiai tvarkyti šios klausimus ir kaip tas e, tušių tarybų santykius suorganizuoti. Tačiau mums labai svarbu, kad išliktų bendras požiūris. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, labai patiko komisijos komentarų, nors nes visai sutinku. Tačiau tikrai yra dalykų, dėl kurių galima diskutuoti per kelias atimiausias savaitės. Ir aš tikrai manau, kad galiu sutikti su to, ką pasakė ponė Foster bei pirmininkas. Galbūt buvo tam šiek tiek nesusipratimų. Aš taip pat esu konservatorius ir aš norėčiau, kad tikrai išliktų pavadinimas kad tai yra saugos agentūra. Dėl, ir dėl to būtent siūlo pakeitimą, pakeitimą komisijos pakeitimui, nes komisija nori žodį šitą išbraukti. Todėl aš manau, kad žodis turi būti ir siūlo keisti komisijos pakeitimą. Žodis saugumas turi likti, nes būtent tai tuomet numato bendrą kontekstą, kuriame agentūra dirbs. Ir tai tuomet leidžia, leidžia labiau E, ginti požiūrį, kad agentūra turėtų susitelkti ties, ties saugumo klausimais labiausiai ir svarbiausiai. Todėl tikrai manau, kad tikrai e, žodis saugumas turi likti, bei santrauka turi likti žodis saugumas. Labai ačiū visiems ir manau, kad per keletą atimiausių savaičių mes tikrai puikiai padirbėsime. Labai ačiū, ponia Fosė, galbūt noriu dar trumpai pasakyti, bet labai trumpai. Taip, kalbės labai trumpai. Aš norėjau pasikalbėti apie tarnybas ir apie skaičius. Tai aš kaip suprantu, taip žinoma, jūs teisus, 32 narys darys pagrindinę tarnybą. Tačiau dabar jie jau turi sistemą, kuomet 10 ar 12 didesnių šalių e, na, tvarko reikalų ir dažniausiai didesnės šalis, nes mažas šalis neturi pakankamai išteklių, tačiau jau sistema tokia yra, kad mažesnis skaičius žmonių užsijima daugumą administracinių klausimų. Tad manau, kad čia nereikėtų preskriptyviai žiūrėti, nes na, rotacija pašiausiai neveiktų, neveiktų kasmetinė rotacija. Reikia nuseklumo. Ir manau, kad jie jau pakankamai gerai sustvarkė. Ačiū. Ačiū. Ar norite ką nors pasakyti, ponė Baldūnai? Gal 10 sekundžių galima jums skirti. Na, galbūt netinkama man vėl pasakyti, tačiau norėčiau pasakyti, kad tai galima išspręsti daug, daug neiškumo. Taryba, taryba, dėl kurios kalba ponė Foster, tai yra uh, funkcinio oro erdvės blokų tvarkymo tarnybą. Ir taip ši, ši, ši taryba veikia, jie yra dešimt žmonių, galime skaičius įvairiai dėlioti, tai nėra esminis klausimas. Tačiau ką mes norime čia padaryti, tai kad norime pagerinti pasirinkimo procesus ir sistemą sustiprinti ir nesusilpninti valstybių narių vaidmens. Dėl rotacijos, žinoma, galime taip pat kalbėti, nebūtinai turi būti kasmet, žinoma, reikia užtikrinti stinumą. Ačiū. Labai ačiū. O ką norėčiau pasakyti aš, tai kad kartais galima labai sulėtinti veiklą, nes valstybės narės gali labai trukti su savo sprendimais. Na, nesvarbu. Sprendimus reikia priimti iki e, lapkričio 26 dienos, tuomet gruodžio 7 dieną svarstysime ir transporto komitete sausio 30 dieną balsuosime. Kitas punktas. Kitas e, punktas tai yra ponios Liutenberg ataskaita apie, apie reglamento dėl korvinių vežimo dos vandenų keliai statistikos dalinio keitimo. Labai ačiū. Labai ačiū. Na čia iš karto pradėsiu nuo klausimo dėl statistinių duomenų. Atrodo, kad statistinių duomenų klausimas na, bus labai sausas ir nuobodus ir nelabai reikalingas, tačiau mums tikrai labai svarbu sukurti pagrindą, kurio galėtų rimtis tolesnės diskusijos. Dabar dėl komisijos pasiūlymo. tai komisijos pasiūlyme tikrai yra labai daug deleguotųjų aktų ir mums tai tikrai netinka ir nepatinka. Man, man, manome, kad čia yra persitengta. O koks klausimas mums buvo svarbiausias? Mes kalbame ne tik apie krovinių transportą, mes taip pat turime apimti ir keleivių transportą. Tad e, dėl to manome, kad tikrai į reglamentą reikia traukti ir kruizinius laivus, ir e, keltus. Nes, pavyzdžiui, bent jau Danubės upėje tokių laivų plaukia daugiau. Ir taip pat Dunoji plaukia daugiau. Ir, na, žinot, persiu prie kitų klausimų, tačiau mano galva labai savęs pabrėžti yra tai, kad reikia atkreipti dėmesį į infrastruktūrą, į uostus ir, ir taip pat tai svarbu yra labai. Mano galva, infrastruktūra ateityje taps tik svarbesnė. Dėl to reikia taip pat stebėti ir, ir tiltus, ir terminalus, o tam mums reikia informacijos. reikia tikrai žinoti, ar visi uostai yra pasiekiami, ar jie tinkami yra, ar yra susijungimas su, su kitais transportais, pavyzdžiui, geležinkeliu arba keliu. Ir taip pat reikia atkreipdėmėsi į esamą įrangą bei apie skirtingą naudojimo kūrą. Koks kūras naudojamas yra vidaus vandenyse, visą tai reikia įtraukti, taip, nes tai yra svarbu. Taip pat reikia atkreipdėmėsi į techninius pokyčius. Ar tikrai e, lai, naudojami vis švaresni laivai, vis mažiau teršintis laivai ir jeigu tai nenaudo, nėra daroma, tai reikia stebėti, kokiais tempais, kokie pokyčiai vyksta, tai svarbu. Taip pat labai svarbu yra ir atkreipti dėmesį į laivybos dienas ir apie laivybos galimybės. Žinoma, klimato kitos klausimai taip pat yra labai svarbus. Tirpstant ledynams pokyčiai, ypač vandens lygio pokyčiai yra labai dideli, ypač Reinė ir Dunojuje. Ašigaliai ir ledynai veikia kaip tam tikras buferis. Ir, na, aš šis poveikis dabar mažėja dėl ledynų tripimo. Tad e, vandens lygis kis ir, ir reikia tai nuolat stebėti ateityje. Labai svarbu turėti šios duomenis, kad būtų galima kurti tinkamus planus ateičiai. Tai yra svarbus dalykas, kuriuos norėčiau pasakyti. Labai ačiū. Panas Dantonas, pono Grošo vardu. Labai ačiū už tiktą žodį. Labai ačiū pranešėjai. Dabar visų pirma turiu atsiprašyti pono Dantono vardu. Jis parašė žinutę prancūziškai, kad, na, kur iš mes rašo, kad sutinka savo kolegos po požiūriu. Ir jam taip pat labai svarbu užtikrinti, kad renkami duomenys apie, apie keleivius. Tačiau taip pat kelia keletą klausimų. Pirmiausia, dėl statistikos. Turime užtikrinti, kad e, sektorių nekelia per dėlių reikalavimų. Jeigu bus ir renkami duomenys keliais etapais, jeigu bus, tai, tai gali bus sunku administruoti. Tad galbūt galima pasitenkti, kaip nors užtikrinti, kad visi reikalavimai, kurie čia yra numatyti, kad tikrai, tikrai būtų mums labai naudingi ir kad neįtraukta būtų nenaudingų reikalavimų. Ir galbūt nebūtina surinkti visos informacijos galbūt galima kartais informaciją e, išgauti ir kitais būdais. Tad, kitaip sakant, labai svarbu užtikrinti, jog mes e, ne, už, užmetam per dėlės naštos, rinkdami e, duomenis ir kartais rinkdami tos pačius duomenis keliais, keliais etapais. O dabar dėl komiteto procedūrų. Taip pat svarbu yra svarbu na, kad būtų padaryti pakeitimą, kuris jau minėjo kitas pranešėjas. Galės, galiu kalbėti trumpai, pirmininkė. Čia yra naujas metodas, kaip prieiti prie deleguotojų aktų arba įgyvendinimo aktų ir norėčiau e, pasakyti, kad e, tuos pasiūlymus, kuriuos pateikė pranešėjas, mes remiame. remiame. Taigi reikalinga ne tik tai statistika apie prekių pervežimą, bet ir apie keleivių pervežimą, o tokios informacijos reikia prašyti tarybos. Man atrodo, kad tai ir yra pranešėjo pasiūlymo esmė. Mes galime tą pranešimą paremti, e, galima pasakyti, kad tikrai yra nuoseklumas domen, tuose duomenyse, kur turime ir reikia. E, dabar remiantis tuo, ką turime, galime padaryti pačias geriausias išvadas. Mūsų darbas ateityje galėtų būti labai palengvintas. Tad tuos pakeitimus, kuriuos pasiūlėte, mes remiame. Pone Maisner. Ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti Evai pranešėjai. Mes taip pat manome, kad reikia reglamentą pritaikyti prie Lisabonos sutarties. Reikia, kad e, kiekvienai įmoniai tai būtų pritaikytas dalykas, mums reikalingi duomenys, e, mes kai kuriuos iš jų jau turime, o duomenų reikia rinkti kuo, kuo daugiau, ne tik tais duomenys susijusius su prekėmis, tačiau E, ir kitus duomenis. Ir reikia e, pasižiūrėti, kaip tuos duomenis persikelsime, kaip surinksime, kokiais metodais. E, laivai, burlaiviai yra naudojami ne tik tais prekiams, bet ir žmonėms pervežti, keleiviams. Todėl aš remiu apribojimą, kurį numatė pranešėjas. Dėkoju. Pane Romanesku iš komisijos, prašom. Uh, Ačiū, panė pirmikė, ir uh, labas rytas visiems. Aš norėčiau jums visiems padėkoti. Dėkuoju pranešėjams, be abejo, dėkuoju šio komiteto nariams už vertingas pastabas. Norėčiau jums priminti, jog Europos komisija šiuo pasiūlymu siekia suderinti šį reglamentą su Lisabono sutarties nuostatomis. Mes e, pritarėme tam, kas buvo šiandien pasakyta šioje salėje. Komisija šiuo metu nagrinėja, kaip galima būtų geriau suderinti reglamentus dėl visų penkių transporto rūšių. Pakeitimai, kuriuose kalbama apie duomenų rinkimą ir apie uh, jų apriepties, uh, duomenų rinkimo apriepties praplėtimą, čia mes uh, turime pasakyti, jog uh, nerimaujame dėl to, kad uh, šios nuostatos gali sukurti papildomą naštą. Dėkoju. Taip, taip, labai trumpai galite pakomentuoti. Taip, labai trumpai. Jums leidus norėčiau pakomentuoti. Kalbame apie duomenys, kurie ir taip yra renkami nacionalinių lygmenių. Mes norime, kad duomenys būtų renkami taip, kad juos galima būtų palyginti. Tai, kas yra svarbiausia. Bet didžioji dauguma šių duomenų ir taip jau egzistuoja e, ir yra žinoma valstybėms narėjams. Taigi mes nekalbame apie papildomą naštą, apie kažkokius papildomus veiksmus. Ne, mes tiesiog norime pasakyti, kad e, duomenys būtų renkami taip, kad juos galima būtų lyginti, kad galima būtų palyginti, pavyzdžiui, naudojame energijos infrastruktūrą. Ir mums reikėtų taip pat e, ir išsiaiškinti, ar visų, visus mūsų tvirtinamos priemonės realiai pasiekė užsibrieštus rezultatus. Mes tiesiog kalbame apie tai, kad reikia da, e, geriau išdėstyti valstybių narių renkamus duomenis taip kad jais galima būtų naudotis Europos lygmenių. Nepriekadauju. Be to reikėtų pagalvoti ir apie visą sistemą. Nereikėtų priimti sprendimų dėl kažkokių atskirų sistemos aspektų. Dėkoju, pakeitimus galima teikti iki lapkričio 21 dienos. Transporto komitete balsuosime gruodžio 17 dieną. Dėl šio dokumento dėkoju. Toliau mūsų darbo tvarkėje yra reglamentas dėl geležinkelių transporto statistikos nuostatų dėl krovinių keleivių ir eismo įvykių duomenų rinkimo dalinio keitimo. Mūsų pranešėjas yra ponas Krameris, prašau. Labai ačiū, tai yra labai sutingas klausimas ir norėčiau padėkoti e, šešėliniams pranešėjams. Jie labai norėčiau pagirti už tikrai puikų, puikų darbą. Tikrai buvo jau kalbėta, kad svarbu yra perveš, perkelti daug transporto geležinkeliams. Ir būtent dėl to mums labai svarbu turėti tinkamų duomenų apie geležinkelius. O kol kas reglamentas numato tik tam tikros statistikos rinkimą, ir e, renkami duomenys apie transportą ir nelaimingus atsitikimus. Komisija siūlo naują būdą, kaip, kaip valstybės narės galėtų duomenys pateikti. Ir, na, žinoma, duomenys patys tarpusavį yra panašus, jūs tais, kurie jau renkami yra, ir nereikėtų tų pačių duomenų prašyti du kartus. Vis tik duomenys apie nelaimingus atsitikimus ir, na, apie tos duomenys yra šiek tiek kalbamas e, saugos reglamentuose. Aš paremčiau komisijos nuomonę, kad reikia suprastinti duomenų rinkimo procesą. Tikrai nereikia, kad būtų teikiami, teikiamas dvi ataskaitos su, su tais pačiais duomenimis. Taip pat labai svarbu yra suderinti sutartimis, kad, kad kaip numato sutartis, kad parlamentas dalyvautų šiuose e, procesuose. duomenų rinkimas apie nelaimingus atsitikimus neturi būti atimtas iš Europos iš Eurostato. Reikia, kad agentūros bendradarbiautų. Tiek geležinkelių agentūra, tiek Eurostatas. Taip pat tai reikia bendradarbiauti ir stebėti. Nors rinkimą turėtų daryti tik viena agentūra. Taip pat galima reikti ir papildomos informacijos apie, apie tyliuosius prekinius vagonus, bei rinkti duomenų apie kompozicinės stabdžių trinkelės, kiek yra jos naudojamos. Tai yra labai svarbu vežant krovinius. Labai svarbu žinoti, kiek prekinių vagonų turi šiokius tokius stabdžius, nes, nes tai labai sumažina triukšmo lygį. Taip pat reikia žinoti apie investicijas į pasienio geležinkelio punktus. Žinoti, ar ten nekyla problemų. Ir taip pat reikia žinoti, kiek e, vagonų, kiek, kiek traukinių gali gabenti dviračius. Tai, žinot, mums taip pat yra svarbu dėl kitų priežasčių. Pavyzdžiui, tarp, dabar yra sprendžiamas problemos geležinkelio susiekimo tarp Vokietijos ir Čekijos Respublikos. Ir apie problemą buvo sužinoti tik tai surinkus duomenų. Tad mes tikrai surinkome daug duomenų. Ir, ir, ir kūrėme nau, naują jungtį geležinkelio. Tai labai yra svarbu žingsnis prieki. Tai yra labai geras pavyzdys, kaip kaip mus gali pasitarnauti duomenys. Ir aš taip pat žinau, kad yra kitų trūkumų geležinkelių jungtise. Kartais tūksta vos kelių kilometrų. Ir kartais reikia tik nedaug sujungti, bet reikia apie tai žinoti. Tad, na, mes dažniausiai sutarkime ties pačiais didžiausias projektais, tačiau kartais yra labai mažų trūkumų, labai uh, nedėlina e, trūk, trūkumų jungtise, kurias būtų spręsti nesunku visai, bet reikia apie tai žinoti. Ir reikia apie tai surinkti duomenis ir tai turėtų padėti pritaikyti baltąją knygą. Tačiau dar kartą padėkoti ir komisijai ir pranešėjams labai ačiū. Labai ačiū, Maiklai, dar kartą. Ir kaip matau, mūsų svečiai gali pastebėti, jog mums tikrai labai smagu, kai mums pavyksta padaryti, kad traukiniai gali keliauti tarp, tarp valstybių. Nes mes visi svajojame apie tai, na, čia mes tarsi Martinas Lutheris Kingas. Taip pat manome, kad na, štai turime tokią svajonę ir kad traukiniai važiuos tarp sienų. Ir kad tai galės, galės greitai važiuoti tarp visų sienų. Aš taip pavyzdžiui tik dėl to, kad mūsų svečiai yra labai jauni ir kad jie na, suprastų, jog tikrai ateityje traukiniai galės važiuoti tarp sienų ir kad tai nebus problema. pavyzdžiui, tarp e, Strasbūro ir Kelno ir, ir kitų, kitų miestų. Pone Grošų žodis. Labai ačiū. Labai ačiū, pirmininkė. Taip panačiau pasakyti mūsų pranešėjo, šiandien pranešėjo vardu, kad, na, pranešės norėtų padėkoti pagrindiniam pranešėjui ir tikrai remia, iš esmės remia pasiūlymą. vis tik mūsų pranešėjui pagrindas klausimas yra, kaip užtikrinti duomenų patikimumą, kaip garantuoti procedūras. Labai svarbu duomenų patikimumas. Taip pat, ką jau minėjo ir kiti pranešėjai, kad svarbu, jog duomenų rinkimas nesidubliuoja, kad būtų renkami tik esminiai duomenys. Ir aš jau dar kartą pabrėžti, kad tikrai neturi našta didėti. Mes apie tai kalbame labai daug. Kartais e, kalbama, jog duomenys reikia pateikti baltoje, mėlynoje knygoje, paskui geltonoje knygoje ir tai gali labai na, supainioti tuos, kas, kas turi duomenys pateikti. Taip pat e, mes pritarėme, kad buvo pasakyta dėl saugumo ir dėl infrastruktūros. Tikrai reikia duomenis taikyti plačiau nu, ir panaudoti plačiau. Manau, kad yra kiek ironiška, jog tie minėti stabdžiai yra vadinami tyliaisiais. Na, jie nėra tylus, tik tiek, kad jie yra šiek tiek geresni negu kiti stabdžių tipai. Panašu, kad vis tik trūk, yra dar trūkumų Ir panašu, kad tikrai trūksta kartais jungčių tarp, tarp, tarp e, susisiekimo, tarp, tarp bėgių ir svarbu tas, tas, tuos trūkumus išpildyti. Ka, ka, kartais šalis narės neatsižvelgia tokius trūkumus ir nedaro reikimų investicijų. Deja, deja, labai dažnai dėl investicijų trūkumo yra e, na, pakenkiama saugumui. Labai svarbu, kad infrastruktūra tikrai būtų moderni. Ir apie tai dažnai kalbama tik po didelių nelaimių. Tad labai svarbu duomenimis rinkti visus šitos dalykus. Ir na, mūsų pranešėjas taškai remia. Labai ačiū. Dabar žodis lab, ponui Laberatski. Dėkoju, pirmininkė, mūsų šilinio pranešėjo šiandien nėra. Jis man e, pasakė, jog e, e, jisai džiaugiasi, jog jam puikiai sekasi bendradarbiauti su pranešėjais ir šešėlės pranešėjais, kad iš esmės jisai viskam pritarė. Be abejo, statistika yra labai svarbus dalykas. Rengiant naują politiką, būtina lyginti įvairius dalykus ir tam statistika yra labai tikrai reikalinga ir be abejo reikia matuoti da, keliaivių kilometrus visoje Europos Sąjungoje, naudojant tos, pač, tos pačios metodus. Ir mes manome, jog galima būtų panaudoti dar vieną rodiklį, tai yra e, sėdimų vietų kilometrus. Taip mes galėsime geriau vertinti keleivių vežimą geležinkeliais. Ir uh, šie duomenės būtų labai naudingi ir pranešėjas neprieštarauja šiam pasiūlymui ir dėl to mes labai džiaugiamės. Taigi, iš esmės, mes pritarėme pranešėjo pasiūlymams, dar kartą dėkoju ir lauksime dėl šio darbo rezultato. Pone Meisner. Man vertreten, sondern Dėkoju, aš niekam neatstovauju, kalbu pati nuo savęs ir norėčiau padėkoti Mišeliu Krameriui už pranešimą, už bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau pareikšti, jog visiškai remiu tą pranešimą. E, dėl duomenų Tai iš tiesų reikia visada pagalvoti, nereikia rinkti tų pačių duomenų, kad nesidubliuotų, bet kokiu atveju reikia pagalvoti ir tik tas tada daryti. O, o komisijai reikėtų pagalvoti, kaip padaryti taip, kad nekomplikuoti to e, mm, ko, dokumento. Nesvarbu, geltona knyga, mėlyna ar kitokios spalvos, svarbu, kad viskas, būtų, kad viskas sklandžiai vyktų. Uh, Statistika dėl vagonų taip pat turi būti renkama, tačiau neaišku, kas tą turi padaryti. Taip pat e, e, turėtų būti atliekama geležinkelių stebėsena. Ta turėtų atlikti Digimove. Ir reikėtų e, reikėtų taip pat pasižiūrėti, kur tie duomenys turi keliauti, kad jie kaip galima geriau pasitarnautų. E, kad visą laiką, kada jie surinkti, kad būtų kaip galima naudingiau. Pone Ramonesku. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju Jums e, už Jūsų pastabas ir pasiūlytus pakeitimus. Jums yra žinoma, jog komisija siekia peržiūrėti ir supaprastinti duomenų rinkimą ir be abejo mes nenorime, kad uh, E, įvykus eismo įvykiams būtų dubliuojamas duomenų e, teikimas. Norėčiau pabrėžti, jog mes puikiai bendradarbiavome su Europos geležinkelių agentūra ir šiemet mes pasirašėme da, a, sutarimo protokolą su šia agentūra ir mes e, dėrėjomės su ta, a, šią agentūrą ir galvojame, kaip galima būtų sumažinti statistikos duomenų rinkimo įstaigoms tenkančią naštą. Mes norime, kad galima būtų ir tinkamai surinkti duomenės, ir tinkamai juos palyginti, nesvarbu, iš kurių šaltinių atkeliautų tie duomenės. Taigi mūsų e, siekis yra panaikinti e, H priedą ir ir skelbti visus šios duomenys Eurostato duomenų platinimo e, platformoje, e, bendradarbiaujant su Europos geležinkelių agentūra. Ir be abejo, Europos geležinkelio agentūra aktyviai dalyvaus tikrinant duomenis ir užtikrinant e, šių duomenų kokybę. O dabar jums leidus norėčiau pakomentuoti. pakomentuoti atskirius kintamuosius. Svarbu yra išsiaiškinti, uh, kurie duomenys uh, tinka statistikai, o kurie tiesiog yra renkami iš kitų šaltinių ir yra šiaip įdomus. Ir tai, ką jūs matote prieš savo akis, yra uh, bendro sudarimo tarp visų suinteresuotų šalių darbo rezultatas. Mes dirbome įvairiuose darbo grupėse, bendradarbiavome ir su Eurostatu, ir su pagrindiniais duomenų naudotojais. Tai yra atitinkamis generaliniais direktoratais. Maiklai, ar norėtum dar ką nors pasakyti? Sind, äh, oh, jetzt sind Sie gerade weg. Wollte ich Ihnen kadangi Sensefo nariai čia, dėja jie jau išvykę. Norėčiau pasakyti dėl Kolmaro porą žodžių e, per karą, kur buvo sugriautas tirtas, tiltas. Aišku, mes labai pasirūpinome ir e, kad, kad, kad tas tirtas, tiltas atsirastų iš naujo. <clears throat> E, labai ilgai tai tas užėmė. Aš ir toliau svajoju, aišku, E, jeigu nesvajočiau, tai čia ir nebūčiau. E, jaunimui yra puikia užduotis, e, tenka puikia užduotis pagalvoti, kaip palengvinti gyvenimą ir aišku, jiems tikrai labai didelis darbas ir didelė atsakomybė ir įdomus gyvenimas. Teks visiems labai dėkoju už pranešimą, už bendradarbiavimą. Dėl tų tyliųjų stabdžių. E, žinoma, e, čia žiūrėčiau teigiamai, o dėl duomenų e, rinkimo taip pat. Taigi visiems labai nuoširdžiai dėkoju. Dėkuoju. Dėkuoju, pakeitimus galima teikti iki lapkričio 21 dienos, o komitete balsuosime gruodžio 17 dieną. O dabar siūlau pradėti mūsų uždarą posėdį. Ir todėl norėčiau paprašyti visų, kas neprivalo dalyvauti šiame posėdėje, išėti iš šios sadės. Ypatingai kreipiuosi į tarybos atstovus. Hava.